und zusätzlich hier erscheinen werden. Gerbiami kolegos, pradėkime mūsų darbus. Norėčiau pasveikinti Luksemburgo užsienio reikalų ministrą Žaną Aselborną, kuris atstovauja pirmininkaujančią šalį. Jis kalbės apie plėtrą norėčiau visus informuoti, kad e, Kijeve, Tbilisyje ir Maskvoje e, jūs esate apsilankęs. E, norėtumėm sužinoti apie jūsų vizitus, ypač atsižvelgiant į tai, kad mūsų komiteto nariai ketina vykti į Kijevą ir Bilisį. Taigi būtų labai įdomu pasikalbėti šiais klausimais, nes Na, pastarosiomis savaitėmis e, buvo įdomių e, įvykių, e, pavyzdžiui, susijusių su buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Ten neseniai vyko rinkimai. Taip pat žinia, kad šią savaitę daug sulaukė dėmesio ir Iranas. O dėl Graikijos ar na, yra mm, teigiama ar neigiama situacija, nuspręsti kiekvienam atskirai. E, ponas Aselbornas, e, mm, bet po keturių penkios e, turės palikti posėdžių salę, todėl kad turi kitą susitikimą ir todėl prašyčiau visų kalbėti trumpai ir sutilpti į skirtą laiką. E, mes turėsime galimybę pabendrauti su užsienio reikalų ministru ne vieną kartą, pirmininkaujant Luksemburgui. Ir kai um, Mogerinį negalės atvykti, susitikti su mumis, e, jis e, pavaduos ir pristatys mums informaciją apie sprendimus priimtus taryboje. Prašome. Ačiū pirmininkė. E, pradžioj kalbėsiu e, vokiečių kalbą. E, Tbilisis, Maskva ir Kijevas. Pradėkime nuo teigiamų dalykų. Mes žinome, kad rytų partnerystės sustikimas Rygoje nepraėjo sklandžiai kilo tam tikros įtampos tarp e, partnerystės programai dalyvaujančių šalių ir ES šalių. Tačiau e, reikia taip pat pažymėti, kad Moldovoje, Ukrainoje ir Gruzijoje e, ketinama įgyventinti asociacijų susitarimus. Ir mes kartu su komisija sieksime, kad šiuose trijose šalyse asociacijų sustarimai būtų įgyvendinti ir kad mūsų pirmininkamo metu būtų organizuotas sustikimas. Jo metu bus e, kalbama apie tai, kaip yra gyveninami minėti susitikimai. Šį klausimą e, iškėlė mums e, mūsų partneriai iš Gruzijos ir žiūrėsime, kaip mes galėsime na, įgyvendinti šį pasiūlymą. Um Toliau Ukrainos e, situacija yra labai svarbi. E, trumpai apibendrinsiu mano poziciją. Laikausi nuomonės, kad e, Minsko susitarimas yra skirtingai traktuojamas Maskvoje ir ES šalyse ir pačioje Ukrainoje. Maskva 2, 3, 17 ir 23 pastraipos interpretuoja skirtingai nei mes. Mes, pavyzdžiui, akcentuojame tai, kad būtų nutrauktas e, kad būtų nutraukta ugnis ir kad būtų pradėtas politinis procesas. E, dėja, kol kas e, Maskva laikosi kitokios pozicijos. Antras dalykas. Ukrainos prezidentas e, Porošenko. Na, kai lankaisi Kijeve, girdi daug gerų dalykų. Pavyzdžiui, Liepos mėnesį turėtų įvykti pirmieji svarstymai dėl konstitucinės reformos ir mm, savivaldos reformos. Taip pat yra tikimasi, kad teisės aktas dėl rinkimų turėtų būti pakeistas rudenį. Taigi tokie yra du dalykai, kurie galėtų būti vertinami teigiamai ir sulaukti mūsų paramos. Kas mane nustebino Kijeve, tai yra, kad visose mano sustikimuose buvo kalbama apie kovą su korupcija. Korupcija tikrai yra išplitusi Ukrainoje ir apie tai žino pats prezidentas Porošenko Be abejo, daug ką galima padaryti e, šioje srityje, e, dirbant ir per ES atstovybę. E, pastarosios vadovas Kyvė sakė, kad na, reikia visų pirma suskaldyti monopolijas, kad oligarchai prarastų savo galias. Be to reikia imtis veiksmų taip pat ir teisės saugos srityje. Esu įsitikinęs, kad Ukrainoje tikrai reikia naujų paskatinimo priemonių, socialinių, ekonominių galimybių. Kol kas tikrai situacija yra labai sudėtinga. Reikia suvokti, kad tai yra šalis, kurioje vyksta karas, šalis yra destabilizuota ir neaišku, kokia bus jos ateitis. Būtent dėl tos priežasties yra labai svarbu, kad Minsko grupė ir Minsko susitarimas būtų įgyvendinami. Nes nepaisant visos situacijos matome, kad na, Maskvose pozicija šiek tiek keičiasi. Aišku, tai yra mogarinė didžiausia užduotis, tačiau ir mes savo pirmininkamo metu sieksime, kad Rusijai ir toliau būtų taikomos sankcijos. Ir mes neketiname tų sankcijų atsisakyti, nebent Rusija pakeistų totaliai savo poziciją dėl Minsko susitarimų įgyvendinimo. Taigi, dėl Bilisio. E, Turiu pasakyti, kad buvau teigiamai nustebęs dėl to, kad valstybė tikrai davė daug pastangų, kad būtų įgyvendintas asociacijų susitarimas. Labai svarbu, kad mes e, remtume mūsų e, draugus e, tiek Ukrainoje, tiek Gruzijoje. Pavyzdžiui, aš buvau apsilankęs ir pietų Osetijoje ir mačiau kokia yra na, situacija, kuri kažkada buvo ir Europoje. Pietų Osetijoje patruliuoja sukarintos e, pajėgos ir matėme, kaip e, sienos tiesiog yra e, nutiestos per kaimus ir atskiria vienus žmonės nuo kitų. Žmonės neturėtų uh, E, pamiršti konflikto Gruzijoje. O dabar perėsiu prie prancūzų kalbos. Kalbėsiu apie plėtrą ir daugiausia dėmesio skirsiu trims šalims. Tai yra Juotkalniai, Serbijai ir Turkijai. Tai šalis kandidatės, su kuriomis oficialiai pradėtos dėrybos ir joms skirsime pirmininkamų metu dėmesio. Luksemburgas um, yra valstybė, kuri yra atvira kitoms šalims ir, ir plėtrai. Ir norėčiau pasakyti, kad šalis kandidatės buvo pakviestos į septynis formalius, neformalius susitikimus, bus pakviestos mūsų pirmininkamo metu. Ir mes um, atsižvelgsime į tai, kas įvyko netolimoje ateityje. Tokiu būdu šalis kandidatės galės geriau sustiprinti dėrybų turinį Ir 9 ir 10 Liepos dienomis vyks susitikimai, taip pat 22-23 Liepos e, aplinkosaugos ministrai susitiks, susitiks sanglaudo, teritorinės sanglaudos ministrai lapkritį. Ir taip pat kiti numatyti susitikimai. Turkija ir Jotkalnyje su jomis pradėjome dėrybas dėl tam tikrų dėrybinių skyrių. Irgi bus pakviestas į EPSCO posėdį rytoj ir poryt, e, kuris įvyks e, Luksemburgė. Teisingumo vidaus reikalų e, ministrų posėdis vyks 7-8 dienomis, rugsėjo dienomis Sarajeve. Gruodžio 7-8 dienomis Sarajeve. Taip pat vyksta daug dvišalinių susitikimų ir JAF generalinė. Prašau, Junktinių tautų generalinė asamblėja e, yra numačiusi atitinkamus susitikimus gruodžio mėnesį. COPS Paryžiuje vyks, aišku, COPS 21 susitikimas Paryžiuje taip pat. Nairobi yra numatytas susitikimas e, gruodžio mėnesį, taigi visi, visose tuose susitikimuose mes turėsime nemažai galimybių susitikti su savo partneriais, suderinti pozicijas ir požiūrį į tai, kas vyksta tarptautinėje scenoje. Luksemburgas taip pat nepamiršo pažadų, turėčiau pasakyti matyt, pirmiausia tai, kad Salonikose 2003 metais buvo prisimti įsipareigojimai Balkanų regiono atžvilgių ir buvo ten pasakyta, kad Balkanų šalių ateitis yra ES viduje. ES ir šalis kandidatės daug dirbo, kad būtų vykdoma plėtros politika ir šalis kandidatės turi siekti rimtos pažangos, siekiant europinių perspektyvų, kurias jos pasirinko. Dabar vertinant kiekvieną šalį kandidatę pagal jos nuopelnus, stojimo procesas ir toliau leidžia gyveninti svarbės reformas tose šalyse, užtikrinti stabilumą, saugumą ir klėstėjimą tose šalyse ir visame mūsų žemynė. Luksemburgas pirmininkavimo metu padarys viską, ką gali, kad būtų galima paspartinti tą procesą, bandant, kad e, tam pritartų visos 28 valstybės narės. E, komisija pasiūlė naują plėtros e, paketą, jis bus pristatytas spalio mėnesį tiksliau ir tai bus skaidrus, skaidrių veiksmų paketas, daug dėmesio bus skiriama baziniams dalykams, teisinės valstybės principams, valdysenai, ekonominiai padėčiai ir viešos valstybės valdymo reformoms. Taigi yra, bus pristatyta nauja metodika, kurios pagalba ateityje bus galima pakoreguoti plėtros paketą ir kas taryba paskelb savo išvadas, kasmetinės išvadas dėl plėtros, jos, jas numatyta paskelbti gruodžio 15 dieną. Aš suprantu, kad labai svarbus ir tarp parlamentinis dialogas siekiant darnių ir draugiškų santykių su partneriais. Tas, tą padaryti yra įmanoma. Dalyvavimas bendruose parlamentiniuose, tarp parlamentiniuose komitetuose su Serbija, numatytas spalio 7-8 dienomis, su Turkija 25-26 dienomis Juotkalnyje 25-26 dienomis taip pat lapkričio mėnesio. Toliau pakalbėsiu visas šalis atskiržai. Juotkalnyjoje teisinės valstybės principų, e, principai yra esminis dalykas ir e, yra pritariama naujam, naujai pozicijai dėl teis, teismų skyriaus, 23 skyriaus teisingumo, laisvės ir saugumo, 24 skyrius pirmąjį kartą yra pradėtos dėrybos su Juotkalnė dėl šios skiriaus. Taip pat Luksemburgas sveikina pasiektą pažangą dėl Podkovicoje ir labai atidžiai stebės, kokią pažangos ataskaitą paskels komisija spalio mėnesį. Taip pat labai svarbu, kad tas dinamiškumas išliktų. Uh, ir kad būtų galima toliau įgyventi veiksmų planą. Luksemburgas džiaugiasi, kad buvo pradėtos dėrybos dėl keturių naujų skyrių, pirmininkaujant Latvijai. Tai reiškia, kad 20 skyrių dabar yra atverti dėryboms ir tikimės, kad tie papildomi skyriai iki 2015 metų bus galbūt dėrybos ir užbaigtos netgi ir dėl šių skyrių ir aišku visada reikia laikytis vienbalsiškumo principo. Tai kalba eina apie Jotkalnijos pasiektą pažangą pagrindinėse teisinės valstybės sektoriuose. Taigi aš norėčiau pasinaudoti progą ir pažymėti, kad labai džiaugiamės tuo, kad šimtų procentų Juotkalnijos teisės aktai yra suderinti su ES teisynų žavinkystės rytyje. Toliau Serbija. Pirminkantį Pirmkasis Luksemburgas mano, kad tai bus labai naudinga, kalbant apie demokratinius procesus. Serbija pradėti dirba dėl dviejų skyrių, dėl teisinės valstybės principų ir teisingumas, saugumas, laisvė. 23-24 skyriai, kai tik tai bus patenkintos, bus tenkinamos sąlygos. Taip pat steksime dialogą tarp Belgrado Preštinos ir tikimės, kad bus pasiekta pakankamai pažangos ir tada galėsime atverti 25 skyrių, kuo galima greičiau. Taip pat Luksemburgas tikisi, kad bus galima pradėti darybasi dėl kitų skyrių gan greitai ir ar tai vyks mūsų prinkamo metu arba kitos prinkausiančios valstybės metu. Ir padarysime viską, kad tai būtų padaryta, kad būtų laikomasi, aišku, vienbalsiškumo principo, ypatingai kalbant apie tai, kad 32 skyrius finansinė kontrolė, techniškai jis bus parengtas atvėrimui gan greitai. Tačiau mūsų pirmininkavimo sėkmė neturėtų būti vertinama vien tik tai žiūrint, kiek atverta skyrių. Turime nepamiršti, kad 2015 metai buvo gan sėkmingi, tačiau Serbija turi irgi daugiau judėti ES link, darinti savo standartus ir kriterijus prie ES standartų ir kriterijų ir jeigu Serbija nori turėti realių perspektyvų dėl europinės integracijos. Ir svarbu, kad tarp Serbijos ir Kosovo būtų išspręstos atitinkamos problemos ir kad visa Balka, visas Balkanų regionas būtų stabili, saugi zona, taip pat stabilizavimo asociacijos sutartis su Serbija turėtų būti pasirišta iki metų pabaigos ir tokiu būdu bus galima įkvėpti naują gyvybę mūsų santykiams. Data da, dar nėra aiški. Uh, po birželio mėnesio rinkimų Turkijoje mes laukiame, kai pradės darbą nauja Turkijos vyriausybė. Tai turėtų įvykti per keletą ateinančių dienų. Ir tikimės konstruktyvių ir pragmatiškų santykių, kad būtų galima sustiprinti ES santykius su Turkija, norint, kad geriau pažintumėme tokį svarbų partnerį regione, kur yra daug sudėtingų situacijų ir kur situacija keičiasi nuolatos, pirmininkaujantį valstybę nusprendė surenkti misiją, darbo grupės misiją, e, darbo grupės, grupės kurie atsakinga už plėtrą į, į, į Turkiją, misiją numatyti. Ir taip pat e, mes manome, kad tas stojimo procesas yra būtinas, norint, kad Turkija perimtų ES kriterijus ir vertybės. Mes e, įkvėpėme tam tikrą dinamiškumą į integracijos, į Turkijos integracijos procesus ir buvo, yra įsteigtas atitinkamas pakomitetis, kuris bus atsakingas už dėrybas su Turkija ir čia dabar daugiausia dėmesio skiriama 17 skyriui ekonominė politinė politika. Ekonominė politika. Taigi, tikimės, kad per ateinančius mėnesius bus pradėtas dėrybos dėl šios skyriaus. ES turi tapti atskait, atsparos, atskaitos tašku Turkijai, ypatingai teisinės valstybės principų srityje, laisvių, pagrindinių žmogaus teisų srityje ir mūsų, mes savo darbę turime atsižvelgti į šios labai svarbius parametrus. Pirmininkautis Luksemburgas taip pat e, džiaugiasi, kad e, gegužės 15 dieną buvo, paskir, buvo pradėtos dėrybos dėl Kipro ir džiaugiamės, kad visi veikėjai yra įtraukti į šį procesą siekiant surasti sprendimą, kuris būtų tvarus. Mes tikimės, kad tai įkvėps naują gyvybę stojimo dėryboms ES ir Turkijos labui. Pirmininkaujantis Luksemburgas ir toliau stebės, stebės, kaip vyks komisijos darbas ir kaip bus vykdomas dialogas dėl vizų liberalizavimo ir dėl muitų, moder, muitinių modernizavimo. Tačiau tas procesas aišku, vyks ir nematyt nebus baigtas mūsų pirmininkamo metu. Yra nemažai galimybių pagerinti santykius tarp ES ir Turkijos, Serbija, Jotkalnyje šio semestro metu. Tikėkime, bus pasiekta gan sėkmingų rezultatų. Ir dėl šių priežasčių Luksemburgas nuolatos palaikys kontaktus su Europos parlamentu, kad būtų galima užtikrinti geresnį bendradarbiavimą per ateinančius mėnesius. Aš esu įsitikinęs, kad yra būtina derinti veiksmus tarybai su parlamentu, turint omenyje, kad signalai iš ES turi būti siunčia, siunčiami vieningi. Nes užsienio valstybėms nėra nei tarybos, nei komisijos, nei Europos parlamento valstybių narių, yra tiesiog Europos Sąjunga ir Europos Sąjunga turi kalbėti vienu balsu. Ir dėl to mes su visais partneriais dirbsime iš vien pragmatiškų pagrindų, kad per ateinančius mėnesius galėtumėme pasiekti kuo galima geresnių rezultatų. Ir pabaigai dar norėčiau pasveikinti du buvusius, koleg du buvusius kolegas, poną Kukaną, Eduardą ir poną Vaigel ir pona Auel, Auel, matau Eduardą salėje, kurie Liepos 14-15 dienomis naktį tiksliau jiems pavyko prisidėti prie krizės išsprendimo. Čia aš turiu omenyje buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Ir aš manau, kad tas darbas, kurį jūs atlikote, kad vyriausybė atsistatydins metų pabaigoje. Ministras pirmininkas taip pat be jokios abejonės ir bus perėmo laikotarpio vyriausybė, e, pradės darbą ir bus rengiamasi rinkimams, kurie numatyti balandžio 24 dieną. Tai yra labai svarbu ir aš norėčiau šios kolegas pasveikinti atlikus tikrai labai svarbų darbą. Tiek, ponė pirmininkė. Dankeschön. Zur Ausführung hat sich jetzt gemeldet der Kollege Howitt. Pirmasis ponas Howitas yra kalbėtojas pirmas. Sveikinu e, sėkme Skopija, nesarajo, taip Skopija. Kulkanas taip pat yra, sveikinu ir jį. Gaila nėra pano Vaigelio su mumis. Dėrybos tikrai truko iki nakties. Ir, ir e, situacija yra atspindėta labai sudėtinga buvo situacija, sudėtingas buvo uždavinys. Aš tikiuosi, kad kolega taip pat taip pat pasakys, bet e, uždavinys tikrai, tikrai buvo uh, nelabai sunkus, nes šalis visiškai susiskaidė, proceso dalyvės reikia aktyviai dirbti. Komisijos nariui Hanui taip pat esu labai dėkingas, nes jis pakvietė mus dalyvauti parlament, parlamentinės diplomatijos pastangose. Mes taip pat galime pasakyti, kad parlamentinė diplomatija ir komisijos veiksmai kartu nors esu ir kukulus, bet manau galima pasakyti, kad mes praturtinome, papildėme procesą. Ir atrodė buvo daug kartų. Penkios dienos tiek vyko, tiek truko dėrybos, tarpininkavimas mūsų atrodė, kad viskas žlugs, bet galiausiai pasi, e, pasisekė ir mes turime, kad viskas trūktų e, ilgai, kad tvarius būtų šis e, pasiekimas, reikia tarptautinės dienomis pastangų sekti, stebėti ir e, tokiu būdu gal užkisime kelią krizai vėl priartėti prie ribos. Reikia daug tarptautinio dėmesio, mes su ambasadai Skopijoje, Skopijoje apie tai kalbėjome. Reikia politinės paramos taryboje ir plačiau Europos Sąjungoje. Ir tai yra labai e, svarbu E, ne visi taip seka atidžiai šalyje e, situaciją, galbūt nežino, kad buvo teroristinis išpolis tarsi susijęs su etiniais dalykais, 30 žmonių žuvo. Gal neteisingai viskas sakau, bet tikrai 24 e, maždaug valandas vyko kova, buvo mirčių ir mes nenorime, kad tokia būtų regiono to šalies ateitis. Mes turime įsitraukti, dalyvauti ir ponas Hanas kalbėjo su partijomis Skopijoje, kalbėjo su žiniasklaida ir jisai taip pat sąja, kad reikia ir Graikiją išjudinti. Tokiu būdu šios šalies stojimo į, į ES procesas galėtų žengti teisinga linkme. E, vyk mes ne už visus blogus dalykus vykstančius ten esame atsakingi, bet norime sukurti klimatą e, ir pirmininkaujančios šalys daugybę metų kalba apie tai, bet iš tikrųjų turėtume daryti viską, ką galite, galbūt užtikrinsime tokiu būdu komisijos pozityvę rekomendaciją šiais metais, reikia, kad tai būtų užfiksuota taryboje. Dar porą trumpų pastebim. Vienas e, su Turkija susijęs. Dabar turime e, teis, atmosferą pagreitį gerą ir e, situacija palankė po rinkimų yra tam tikro lankstumo. Tikriausiai ES diplomatijai dalyvavimui taip pat atsiranda naujų galimybių. Ir aš tikiuosi, kad jūs taip pat atsižvelgsite į tai, jeigu Turkija, e, kurdų partija nebūtų pakliuvusi į parlamentą, tai tikriausiai būtų kilę daug etninių e, klausimų. Bet vis tiek reikia kreipti dėmesį į tą dalyką ir pasinaudoti susidariusiamis galimybėmis. Dar kitas dalykas - Balkanai, destabilizacija, konkurencija ateinanti iš rytų Aš nenorėčiau penelik daug kalbėti apie tai, nekalbėčiau gningą retoriką užsimti. bet e, tai regionas susijęs su Europinė perspektyva anksčiau vėliau tos šalys įstos. Ne, bet tuo pačiu metu artimiausiais e, metais, kitais metais gali kilti daug problemų, jeigu mes ne nušviesime aiškiai toms šalims, nekalbėsime apie jų perspektyvą europinę. Aš nenorėčiau apie po trejų, ketverių metų vėl grįžti ir kalbėti apie tai, kad tos šalis nusigražė nuo Europos ar kad turime rimtų diplomatinių problemų su jomis, nes jeigu mes veiksime dabar, tai galėtume tą pavojų ir nukreipti. Ir ką jūs to klausimu galvojate? Ačiū pirmininkė. Sveikinu Žaną Aselbun. Man Žanas Aselbornas yra gyvas pavyzdys testinumo, stabilumo ir patikimumo. Ne iš mandagumo, taip sakau, aš jį pažįstu ir pasakysiu gal šiek tiek perdėdamas, jog ES pasisekė, kad šiuo metu būtent pirmininkauja Luksemburgas. Patirtis, profesionalumas mums būtent to reikia šiuo sudėtingu ES laikmečiu. Bet tai nėra tik komplimentas jums, bet ir papildomas prievalės, nes visi jūs žiūri būtent taip, su tais lūkesčiais. Aš tikiuosi, kad jūs pirmininkaudami labai prisidėsite prie pažangos, kurioms, kurios mums visiems dabar taip e, labai reikia. Dėl Makedonijos vienas žodis sunku buvo susitarti, gal labiau stebuklas įvyko ir manau, kad bus taip pat sudėtingai gyvendinti susitarimą. Mums visiems tikriausiai reikia e, per padidinamą įstiklą dabar žiūrėti, kaip bus įgyveninas susitarimas. Atsiprašau, kad pavėlavau, aš negirdėjau, ką jūs kalbėjote pradžioje. Tačiau tai, ką jūs kalbėjote apie Balkanų regioną, yra labai svarbu ir džiaugiuosi, kad jūs akcentuojate ES plėtrą į Vakarų Balkanus, Montenegro, Jotkalnie, Serbija. Tai labai svarbu. Jeigu e, norime rasti kokių nors pesimistinių e, bruožų, visuomet jų rasime, bet jeigu esi optimistas, tai taip pat gali rasti argumentų, kurie pagrys optimizmą. Mano nuomonė, regionui reikia aiškių sprendimų iš mūsų pusės. Mes turime parodyti, kad mums rūpi uh, plėtra ateityje. Mes nenorime jiems nuolaidžiauti, bet kai tos šalys įvykdys mūsų reikalavimus, jie tuomet jos taip pat bus nusipelnę tam tikro pripažinimo iš mūsų pusės. Ir aš nes, net, neturiu jokių abejonių, jūs tikrai atliksite savo vaidmenį ir linkim sėkmės. Ačiū pirmininkė. Sveikinu ministrą atvykus į komiteto posėdį. E, sveikinu pradėjus pirmininkavimą. Norėčiau pakalbėti apie plėtrą. Jūs e, e, savo pareiškimu tarsi parodė, kad reikia atsakyti tų neigiamų minčių, kurios buvo išsakytos mūsų kadencijos pradžioje apie tai, kad jokia plėtra, niekas nevyks plėtros ir tie per ateinančius ketverius ar penkerius metus atrodo, kad jūsų požiūris e, į plėtrą šiek tiek suteikia vilties. Norėjau nu, taip pat paklausti, ką Jūs manote apie naujus diplomatinius Serbijos veiksmus apie, kalbu apie saugumo tarybos rezoliuciją nepriimtą dėl Serebrenicos. Tai yra ne teismų, bet teisingumo klausimas. Well, thank you very much. And uh, I'm happy that. Ačiū. Man malonu, kad uh, ponas Žanas Eselbormas yra užsienio reikalų ministras ir kad Luksemburgui tai yra antras pirmininkavimas. Tai yra antras pirmininkavimas ir jums. Norėčiau užduoti porą klausimų. E, pirmas klausimas yra susijęs su katastrofa e, pereitą vasarą. E, Malazijos avialinijų lėktuvas buvo pašautas tyrimas vis dar atliekamas, tačiau e, remiantis preliminariais duomenėmis jau žinome, kas galėtų būti kaltas. E, šio tyrimo rezultatas e, greičiausiai bus pateiktas oficialiai jums pirmininkaujant. Taigi aš norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Jeigu tyrimo metu bus pateiktas aiškus atsakymas dėl kaltininko, dėl šios tragedijos kaltininko, Kokių veiksmų ES ir valstybės narės turėtų imtis, reaguojant e, į tai? Antras klausimas. Jūs e, e, pagal savo pirmininkavimo programą sako, sakote, kad jūs norite sustiprinti ES vaidmenį globaliame kontekste. Tuo tarpu, kalbant apie na, ES atstovavimą, nereikėtų pamiršti ambasadų. Norėčiau sužinoti, ką, kokių pokyčių matote šioje srityje, bet to e, kyla klausimas dėl e, konsulatų ir mm, jų e, teikiamos paramos ES piliečiams, kurie, sakykime, nukenčia. Mm, kaip, sakykime, konsulatai galėtų prisidėti prie uh, ES atstovybių darbo. Dėkuoju. Ačiū, panas e, Aselbornai. Aš taip pat norėčiau padėk, e, palinkėti jums visokiojo pasiekmės pirmininkavimo metu ir taip pat e, sprendžiant ir siekiant užsibrieštų tikslų. Ačiū Jums už pristatytą darbų programą ir jeigu leisite, norėčiau sugrįžti prie Ukrainos. Mes patys visai neseniai lankėmės Ukrainoje ir žiūrėjome, koks yra, kokios egzistuoja problemos, pavyzdžiui, korupcija, kaip yra įgyvendinama konstitucinė reforma, e, teisės saugos reforma. Ir e, ne vieną kartą buvo sakyta, kad taip, e, reformams įgyvendinti reikia laiko, mes su tuo užsiemame, tačiau dabar matome, kad na, visą tai vyksta jau metų metus. Su tuo susijusi klausimą dar norėčiau pateikti, kuris yra susijęs e, su e, parama Ukrainai e, ir sko, Ukrainos skola. Kaip vyksta dėrybos dėl Ukrainos skolos? Jūs, pavyzdžiui, paminėjote vieną iš svarbių problemų Ukrainoje, tai korupcija. Ką Jūs apie tai pasakytumėte, ypač atsižvelgiant į tos diskusijas, kurios, sakykime, vyko visai neseniai dėl Graikijos? Taigi, ar Jūs nemanote, pavyzdžiui, kad kalbant apie Ukrainą, šiai šaliai yra taikomi kitokie standartai nei kitiems? Tikuoju. Ačiū pirmininkė, Gerbiamas ministrė, atsiprašau, kad vėluoju į e, posėdį, tačiau e, turėjau dalyvauti pirmame man trišalėme sustikime ir nenorėjau jo praleisti. Greičiausiai jūsų, jūsų nenustebins mano klausimas. Ką ketina daryti Luksemburgas dėl Kosovo ir jo tolesnių e, žingsnių. Yra stabilizavimo ir e, asociacijos e, susitarimo projektas, dėl jo yra ne, nevyksta dėrybos ir ar bus galima tikėtis kažkokiu postumiu šioje srityje. Toliau ži, žurnalistai pranešė, kad gali būti uh, pradėtos e, diskusijos dėl Kipro. Ar ES galėtų vaidinti čia aktyvų vaidmenį? Dėkoju. Oh, merci, monsieur le ministre, pour être là. Labai ačiū. Pirmininkė, ačiū ministrė, dėkuoju Jums už pasakymą. Keletas klausimų. Jūs e, minėjote Ukrainą Norėčiau paklausti jūsų, kaip vertinate tai, kad ponas Sakašvilis buvo paskirtas Odesos srities gubernatoriumi? Ar jūsų nuomonė? Ar regione neatsiras dar daugiau konfliktų dėl to paskirimo? Ar tai gali būti pozityvus aspektas? Kitas dalykas e, - plėtros darybos. Dėl Bosnijos ir pirmiausiai e, dėl neramumų susijusių su Serebrincios metnėmis. Jūsų nuomonė, ar tai neatsilieps daryboms? ir apskritai, kaip po to plėtosius Bosnijoje situacija ir e, kaip atsiliepsia ryšiams tarp Serbijos ir Bosnijos. Kokios gali būti to pasiekmes? Ir taip pat norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs įsivaizduojate e, šis pusmetis klostysis. Žinau, kad savo kadencijos pradžioje ponas Junkeris labai aiškiai pasakė, kad e, kalbama bus apie plėtrą, bet neįvyks E, jo kadencijos metu plėtra. Ar jūs galite patvirtinti pono Junkerio poziciją? Galbūt jūs manote, kad, pavyzdžiui, jos kalnyje, kurią jūs minėjote, galėtų mums padėti kažkaip paspadinti procesą plėtros iki kadencijos pabaigos. Ačiū. Kas dėl pono Zakašvilio? Aš manau, kad jums reiktų manyti, kad pasisekė, nes buvo du variantai - Odessa ir Venecija. Auštevičiai. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad ir Vilnius nebuvo paminėtos tarp ša... kandidatų postui ponui Sakašviliui. Bet e, įvertinau jūsų pastabą, ponė ministrė. Luksemburgas Luksemburgui nereikia pasakoti, kaip pirmininkauti. Tai yra 12 jūsų pirmininkavimas, kiek suprantu, ir jūs puikiai žinote, kaip viskas vyksta. Linkiu jums visokiojo pasiekmės ir jums reiks tikrai stiprios rankos ir aiškios vizijos ir strategijos. Pirmas mano dal... klausimas. Reakcija į vykstančias dėrybas dėl TTIP. Tai yra svarbus dalykas, ir daug frakcijų remia dėrybas ir galima savalaikį dėrybų rezultatą. Bet šalia TTIP susitarimo norėčiau dar paklausti, ar yra kokių tai planų, kaip sustiprinti transatlantinius ryšius ir padidinti bendradarbiavimą tarp ES ir JAV. Aš manau, kad tai yra labai svarbus momentas. Turime ieškoti visų galimybių stiprinti bendradarbiavimą ir supratimą tarp šių dviejų svarbiausių vakarų e, sąjungininkių. Kitas dalykas, vyriausiai galiotinė Morgerini pristatė strategiją, kaip, kaip vykdyti draugišką komunikaciją arba propagandą. Aš norėčiau e, galvoti apie administracinius paėgumus ir taip pat politinį supratimą šio klausimo, tačiau dokumentas, kuris buvo patvirtinas, tas pirmiausiai skirtas rytų partnerystiai. Mano nuomonė, propaganda yra labai svarbi užsienio politikos priemonė, kurią dažnai naudoja Rusijos federacija e, vakarų visuomenė, vakarų šalių atžvilgių. E, vakarų šalis pasiekė tą propagandą ir mes turėtume žiūrėti rimčiau ne tik į pagalbą rytų partnerystės šalims, bet ir mums patiems. Nes galime tapti nejučiomis tokios e, propagandos aukomis, nes tokio praaiškų vis daugiau. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte galimą platesnį bendradarbiavimą ir galimus veiksmus, tai jūsų iniciatyva šiuo atžvilgiu. Ačiū. Dank, euh, merci pour le président. Donc, je... Dėkoju pirmininkui. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo, e, bet turėsiu apsiriboti, nes turiu vykti į Gijaną ir iš Briuselio išskrenda lėktuvas taip pat, jeigu aš jį e, ne, ne, paspėsiu, tai negalėsiu atstovauti Federikai Mogherini ir negalėsiu dalyvauti Korikonų susitikime, taigi atsiprašau jūsų iš anksto. Dėl uh, e, TTIP. Vakar uh, tarptautinės priekybos komitete buvau, dvi valandas e, kalbėjome apie tarp Atlantinę partnerystę, manęs klausė nuomonės. Mano nuomonė, tas klausimas kelia daug prieštaravimų, net ir Europos parlamente. Bet mano nuomonė viskas priklausys nuo e, to, Taip mes e, sugebėsime aptarti naujos kartos investuotojų valstybių ginčių sprendimą. Man regis dabar jau žengiama teisinga linkme. Europos e, parlamento labai svarbus vaidmuo, nes be parlamento nebus sustarimo. E, dėrybos vyksta komisija pirmiausiai E, veda darybas, tarybos nuomonė taip pat aišku svarbi, bet jūs parlamentas nepaprastai svarų žodį tarsite. Būtent taip ar ne pabaigoje. Be to dabar galima brėžti paralės su JAV prezidentas o Obama ir Junktinių e, tautų priekybos skatinimo e, tarnyba Mm, veikia ir taip pat bus JAV e, galutinis sprendimas irgi primtas taip ar ne po visų dėrybų. Man regis, kad iki dabar dirbo devyni komitetai ir ras sprendimą dėl bendradarbiavimo su JAV. pirmininkas pradžioje sakė, kad vakar pasiektas susitarimas dėl e, Irano brandolinės programos. paskutiniais metais vis rečiau ES, JAV, Rusija susitiktų prie vieno stalo ir turėtų drąsos ir ryšto praėjus 13 metų dėrybų pasiekti tokį svarbų susitikimą susijusi su pasaulio taika. Dėl Ukrainos. Ir Sakašvilio, matau, kad pirmininkas jau atsakė į tą klausimą. Galbūt Tbilisi yra tam tikrų uh, nuostabų, bet aš nenoriu kištis į Ukrainos vidaus reikalus. Jeigu prezidentas Porošenko priemė tokį sprendimą, tai aš uh, ne tik Odesai, bet ir visiems regionams e, kuo geriausios sėkmės. Dėl Serebrinicos, Bosnijos. Norėčiau Jums pasakyti, jog per televizorių mačiau tuos vaizdus, kaip ir visi užsienio reikalų ministrai. Prieš keletą savaičių susitikome su Vaičičiumi, e, Serbijos ministru pirmininku Briuselyje. Matau, kad tas žmogus žino, kur jis nori žengti, eiti. Tam tikrą prasme galima sakyti, kad jisai elgėsi pavyzdingai, nes nepasidavė provokacijai ir e, ministras pirmininkas Vaičičius e, Bosnijos ir Cegovinos e, ministrui, prezidentui pasiūlė sutikti galbūt Belgrade ir tai yra stiprus signalas ir mes ES turėtume mm, žiūrėti, ar bus e, kažkada įgyventa tai, kas 2003 metais buvo nuspręsta Salonikuose. E, tai nebūtų gerai ir Serbija turi tęsti dėrybas su partneriais Prištinoje. Ir manau, jog tai labai svarbu e, žengiant Serbijai link Europos Sąjungos sprendimų tų įgyvendinimas dėl Kosovo. Kipro klausimas dėl Kosovo asociacijos stabilizacijos sarimas kol kas dar nepasirašytas, bet jau dirbam ir aš tikiuosi, kad labai greitai mes galėsime e, mums pirmininkaujant tą padaryti dėl Kipro. Aš e, buvau pakviestas į Kiprą kaip pirmininkaujančio šalies atstovas E, yra Kipras, kuris labiau pietus, e, labiau į šiaurę kita dalis. Aš e, norėjau pasiūsti aišku signalą, kuris abipusės padrasintų, paskatintų tęsti tuos labai pozityvius žingsnius. Prieš dešimt metų mes jau buvome labai toli pažengę, beveik buvome pasirengę tuo metu, kai Mes pirmininkavome ir e, e, prezidentai abiejų dalių e, turėtų siekti pozityvesnių rezultatų dėl Ukrainos. Jau kalbėsime apie Ukrainos kovą su korupcija, jau kalbėsime apie konstitucijos teisingumo sektoriaus reformas. Nereikia pamiršti, kad ta šalis e, kenčia nuo ginkluoto konflikto labai nemažoje savo šalies teritorijoje. Nepamirškime to. Reikia drąsinti, skatinti parlamentą Kijeve, taip pat skirtingas politinės struktūras dirbti toliau, jeigu, nes jeigu Kievo valdžia, Ukrainos valdžia nežengs link Europos. Ir niekas iš juos kitus reformų neįgyvenys, jie patys su jais drąsos tą padaryti. Aš nežinau paskutinių uh, dalykų, naujienų dėl uh, Ukrainos, nežinau, ar susitar, Nežinau, kaip bus e, dėl sutarimo su tarptautiniu valiutos fondu ir ar e, pavyks tai šaliai tą skylę užkimšti. Bet, e, aišku, stabilizuoti Ukrainą turėtų, stabilizuojant Ukrainą taip pat kažkas reikės daug sumokėti, tai kainuos. Man labai malonu e, susitikti su buvusiais užsienio reikalų ministrais, ponia Fatyga, Eduarda, dėl klausimo, kurio tu klausai, Urmas. Pirmadienį uh, už, Niderlandų užsienio reikalų ministras buvo New York'e, aš taip pat buvau uh, saugumo taryboje. Mes kalbėjome apie nepriklaus mūsų organizacijos atsakinės tyrimą, tai yra e, aviacijos organizacija. Ir tikiuosi, kad bus rezultatų, bet dabar pasakyti, koks gali būti tas rezultatas, bijau, kad dabar negaliu nieko ir neturiu nieko sakyti. Niderlandai, aš žinau, tikisi, e, kad bus rasti atsakingi už tą baisę avariją. Ir aš, ir aš tikiuosi, kad mes tikrai sužinosime, kas atsakingas už tą baisę dramą, kaip ir visi, kaip ir visi piliečiai. Aš tikiuosi, kad vieną dieną mes sužinosime teisybę ir kad institucijos, kurios dirba, tikrai sugebės tą užtikrinti. Dėl konsulinių dalykų, tai kaip tu žinai, yra diskusijos, tai e, yra dalykai, apie kuriuos aš jau kalbėjau prieš dešimt metų. Aš asmeniškai manau, kad išorės veiksmų tarnyba turėtų uh, turėti teikti konsulinę pagalbą visose planetos šalyse yra dar tam tikrų problemų, bet tai yra e, mentaliteto dalykas. Nežinau, kaip mums pavyks tai spręsti, jeigu kalbame apie ES pilietybę, tai turėtume kalbėti ir apie Europos institucijas, išorės veiksmų tarnybą. Yra e, ta, ta tarnyba, kuri e, turi padėti europiečiams, jeigu jiems kyla konsulinių problemų, skubių, skubiai spręsnių problemų. Tai tiek, dar vienas Anafo, vienas klausimas, Ana Fotiga klausė apie Serbiją apskritai. Susitikęs buvau su vidaus reikalų ministru per vidaus teisingumo ministrų tarybą ir e, reikia, kad būtų kur kas e, geriau sudėntos pozicijos dėl tarptautinės politikos klausimų. Tai yra labai svarbu ir manau, kad šis ministras taip pat, aš žinau, kaip ir užsienio reikalų ministras. E, Serbija dabar e, laikosi maždaug 60 procentų tų patvirtintų pozicijų ir reikia pagerinti padėtį mes turime čia labai e, nemažai padirbėti. Eduardai, ačiū už komplimentus. Aš esu optimistas, nežiūrint visų Balkanos esančių problemų, yra taip pat ir labai pozityvių poslinkių. Manau, kad dialogas tarp Prištinos ir Belgrado iš tikrųjų gali E, duoti gerų rezultatų, gal ne iš karto, bet aš tikiuosi, kad e, Bosnijos Hercegovinos iniciatyva, e, kurios ėmėsi vokiečiai ir Junktinė karalystė, gali duoti gerą teigiamą poslinkį ir kad E, žmonės Bosnė Hercegovina suvoks, kad jie gyvena valstybėje, o ne gyvena kažkokiose atskiruose trijose, keturiose etinėse grupėse, e, šalia vien, esančiose šalia, viena šalia kitos. Ir reikia e, rasti sprendimą. Sarajevo susitikimas taip pat gali mums padėti e, dėl būsios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Labai norėčiau padėkoti Jums, pasidžiaugti Jūsų darbu ir taip pat dėkoju komisijos nariui Hanui, kadangi tai buvo nepaprastai sudėtingas darbas. Jūs sakėte, kad penkias dienas vyko dėrybos. Problema yra ta, kad mums pirmininkaujant mes turime rasti būdą, kaip uh, kalbėtis su graikais, nes negalima steigti kandidatės statuso šaliai ir paskui niekas neįvyks dešimt metų. Nesakau, kad tai yra graikų kaltė, bet taip pat graikijos padėtis dabar yra kitokia, bent jau buvo prieš savaitę tikiuosi, kad viskas pakreips į gerąją pusę ateityje ir e, reikia, kad e, dabar e, šalyje pasikeistų pozicija dėl kopijas ir galbūt mes tuomet rasime naują postumį sprendimui, negalėtume palikti tos šalies ir negalime kažkaip leisti tokiam nuokreipį vykti. Padėtis teisinės valstybės yra labai netvari ten, bet ne, tai nėra ES kaltė, bet jeigu ES galėtų daugiau padėti pastangų, kad būtų įtvirtinti teisinės valstybės principai, tai mes galbūt greičiau išspręstume situaciją. Ir tikrai linkiu, kad jūsų iniciatyva gyvuotų ir kad duotų teigiamų rezultatų. Dank. Dėkoju, Žanai už atsakymus. Tikiuosi, kad sėkmingai įveiksi kelionę ir sugrįši į namus. Toliau pereisime prie kito darbo tarkės klausimų. Framework Agreement Comprehensive Partnership and Cooperation. Išsamus nuoseklus e, bendradarbiavimo susitarimas ir tarp valstybių narių ir Vietnamo. E, Pone Lochpiller, ačiū pirmininkė. Kalbame apie grindų susitarimą su Vietnamu. Toks yra diskusijų klausimas. 25 metus jau yra palaikomi diplomatiniai santykiai tarp ES ir Vietnamo. Susitarimas buvo pasirašytas prieš trejus metus, bet jisai įsigalios tik tuo met, kai visos Europos, e, visų ES parlamentai ir Europos parlamentas jį ratifikuos. Tam matyt prireiks nuo 3 iki 5 metų. Vietnamas jau užbaigė ratifikavimo procesą 13 metų lakryčio mėnesį ir tai, kad Europos pusiai prireikė tiek daug laiko, kad būtų ratifikuotas susitarimas, Vietnamui tą suprasti yra labai sudėtinga. Ir galbūt tai yra tas klausimas, kurį reiktų kelti atvykus ir poniai Morgerini, kalbant apie metinę ataskaitą dėl bendros užsienio saugumo politikos. Nes yra klausimas, kuris aktuolus ne tik, kalbant apie šį sutarimą, bet bendrai apie visus partnerysčių susitarimus Šis susitarimas su Vietnamu yra pagrindas santykiams su Vietnamu, tačiau nuo 2012 metų vyko dėrybos dėl trijų laisvos priekybos susitarimų ir inta kolegos dirba šioje srityje. Priešingai nei laisvos priekybos tarimo atveju, čia yra e, žmogaus teisų nuostata ir 47 straipsnėje yra sakoma, kad jeigu žmogaus teisų nuostata yra pažeidžiama, tuomet susidarimo šalis galimtis atitinkamų priemonių. Dabar, kad abu šie susitarimai būtų suderinti, yra būtina, kad laisvos priekybos susitarime būtų daroma nuoroda į partnerystės susitarimą, kad žmogaus teisių principai būtų įtvirtinti ir laisvos, ir laisvos priekybos susitarime. Ir aš tikiuosi, kad tai bus įvertinta pozityviai mes turime, turėsime tarti taip arba ne partnerystės susitarimui ir kaip part... pranešėjai aš siūlyčiau balsuoti taip. Siūlyčiau balsuoti už. Šią temą aptarsime mes šiandieną ir mano pranešime yra kritiškai vertinama ES Vietnamo santykių ateitis. Yra tikslios taisyklės rengiant tokius pranešimus ir uh, Dėja turėjau aš sutrumpinti savo projekto e, apimti 50 procentų. Tai reiškia, kad, kad aš galėjau tik tai trumpai paliesti kai kurios klausimas, kai kurios klausimus kitų visai negalėjau aptarti. Ir tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai pateiks pakeitimus tam, kad pranešimas būtų išsamesnis ir išbaigtesnis. Vietnamas pasiekė esminės pažangos dėl TVT tikslų, pavyzdžiui, skurto mažinimo, socialinio saugumo, užimtumo, švietimo, sveikatos priežiūros srityse per pastaruosius keletą dešimtmečių. Tačiau Vietnamo vyriausybė supranta, kad e, atsinaujančių energijos šaltinių, atsiprašau, atitinkama šalies politika davė ir neigiamų padarinių. Pavyzdžiui, atsirado atotrukis tarp turtingųjų ir neturtingųjų ir aplinkos apsauga yra visiškai nekokios būklės, taigi reikia teisės aktų, kad būtų kovojama su miškų kirtimu ir žala aplinkai. Korupcija taip pat yra svarbi problema ir šiame pranešime kritiškai yra vertinami ir žemės grobimai bei kitos pasisavinimo formos. Žmogaus teisė, teisė burtis, teisė žodžio, spaudos laisvė. Uh, joms kyla nemažai grėsmės Vietname. Dėja, Vietnamas yra 175 vietoje iš 200 šalių, kalbant apie spaudos laisvę. Taip pat 650 e, žmonių dabar e, laukia mirties bausmės įvykdymo. Ir e, labai svarbu, kad Europos komisija susitiktų su Europos ombudsmenu atliekant tvarumo studiją dėl e, žmogaus teisų padėties Vietname. Aš tikiuosi, kad išplėstas bendradarbiavimas tarp ES ir Vietnamo partnerystės tarimo pagrindų leis vesti konstruktyvų dialogą ir siekti tolesnių pozityvių, pozityvių rezultatų, ypač kalbant apie teisės principų žmogaus teisės ir veiksmingą valdymą. Vietnamas dabar yra Junktinių tautų e, žmogaus teisų tarybos narė ir yra nepriklausomai suinteresuota įgyvendinti universalę periodinę peržiūrą jos nuostatas. Ir tą darydamas Vietnamas galėtų iš esmės pagerinti situaciją dėl reformų, kurios yra planuojamos šalyje. Išorės veiksmų tarnyba taip pat gali irgi iš esmės prisidėti prie tų darbų, pavyzdžiui, įsteigdama nepriklausomą nusiskundimų skundų nagrinėjimo mechanizmą, kur žmonės ir bendruomenės galėtų kreiptis į, to, kreiptis į tokią sistemą. Pavyzdžiui, jeigu europinės programos, kurios yra gyvenimos Vietname, jų, jas įgyvendant pažinėjimo žmogus teisės. Taip pat pranešime kalbam apie tai, kad Vietnamas vaidina svarbų vaidmenį, bandant išspręsti įtampą pietryčių Azijos jūroje piet, pietų Kinijos jūroje, atsiprašau. Taigi, čia svarbus ir mūsų komiteto darbas, ir mūsų e, komiteto nuomonė, taigi aš dabar norėčiau išklausyti šešėlinių pranešėjų nuomonės. Ačiū. Spreda, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti poniai Lochbiller už parengų šią nuomonę, šį pranešimą. Norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, kad mes pritartumėme pagrindų susitarimam dėl partnerystės su Vietnamu, nes abi šalis gautų naudos, jeigu šis sutarimas būtų kuo galima greičiau įgyvendintas. Reikia visgi nepamiršti, kad kalba eina apie bendrą susitarimą, kuri, kuris iš esmės padėtų plėtoti santykius ES su Vietnamu, įtraukiant įvairias rytis - ekonomiką, priekybą, investicijas ir taip pat energetiką bei bendradarbiavimą saugumo srityje. Man atrodo labai svarbu pabrėžti kelis esminius elementus, kalbant apie šią partnerystę. Pirmiausia, tai, kad būtina įgyvendinti reformas, kaip sakė ponia Lochbiller ir kaip ji rašo savo pranešime. Tai yra pir pirmajame sustarimo straipsnėje kalbama apie tai, kad reikia laikyti demokratijos žmogus teisė principų, nes tai yra esminis elementas. Taip pat reikia nepamiršti, kad nepaisant gan nemažos ekonominės sėkmės šalyje, sistema Vietname yra grindžiama monopolijomis ir nėra atskirta, atskirtos valdžios struktūros vykdomoji teismų ir parlamentinė teisėkuros valdžia. Taigi tai kelia nemažai problemų. Taip pat komunistų partija, jos vaidmuo čia yra svarbus ir Vietnamas turi vykdyti teisingumo reformą ir užkisti kelią religinių mažumų persiekimui, įskaitant ir krikščionis. Žmogus teisų padėtis Vietname, kaip teisingai pabrėžė ponė Leuchbiller, tai yra labai svarbi priemonė, kurią mes turime pasinaudoti, kuo galima pragmatiškiau Turime taip pat pasakyti, kad santykiai tarp Vietnamo ir ES yra plėtojami jau 25 metus ir šis partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas sukuria abipusės naudos ekonominė ir priekybinė prasme, kalbant apie konkurencingumą ypatingai. Šis susitarimas ir taip pat laisvos priekybos susitarimas, kuri, dėl kurio dabar yra deramasi, leistų Europos įmonėms gauti privilegijuotą prieigą prie labai dinamiškos rinkos, kur gyventojų yra tikrai daug ir jų skaičius auga. Tai tikrai labai dinamiška demografinė padėti šalyje. Ir vyriausybės, Vietnamo vyriausybės veiksmai pastaruoju metu konkurencijos skatinimo srityje irgi yra sveikintini. Partnerystės susitarimas bei laisvos prekybos susitarimas yra esminiai elementai palaikant santykius tarp ES ir ASEAN šalių. ES turi stiprinti politinį bendradarbiavimą su ASEAN šalėmis, tokiose srityse kaip jūrų saugumas, kova su terorizmu arba kibernetiniu nusikalstamumu. Vietnamas vaidina labai svarbu vaidmenį geopolitinę prasme visame regione, ypač kalbant apie Kinijos jūroje kilusią įtampą. Pietų Kinijos jūroje kilusią įtampą taip pat reikia suprasti, kad tai yra nemenka grėsmė, turint omenyje bendrai visą tarptautinę priekybą. Taikus sprendimas turi būti surastas tarptautiniu, tarptautiniu mastu ir reikia pabrėžti, kad Vietnamui kyla šiek tiek tokia grėsmė iš Kinijos pusės. Ir matome, kad e, yra palaikomi santykiai su JAV ir kitais partneriais. 2016 m. sausio mėnesį vyksantys rinkimai labai svarbus, turintamenė. Ir taip pat komunistų partijos suvažiavimas, kuris įvyks kitų metų pradžioje, irgi yra svarbus renginys šiai šaliai. Partnerystės susitarimas e, suteiks e, galimybę padidinti įtaką ES Azijoje ir užtikrinti teis, teisinės valstybės principų žmogaus teisų plėtrą šiame regione, taip pat turint omenyje jūrų politiką bei navigaciją bendrai. Ir aš norėčiau pasakyti, kad aš pritariu pranešimo turiniui ir mes tikrai bendradarbiavimo daug su ponė Lochbilė ir kitais šešėliniais pranešėjais. Ačiū, ponė pirmininkė. Grazie, prezidente. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat e, norėčiau pritarti tam, kas yra rašoma šiame pranešime. Jame yra sakoma, kad e, partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimas turi būti pasirašytas. Vietnamas e, e, kaip valstybė yra e, sudėtinga, jie padarė milžiniškus žingsnius siekdama ekonominės pažangos, taip pat na, pažanga yra pasiekta ir kitose srityse, bet to nereikėtų pamiršti ir pačios Vietnamo praeities, kuri yra dramatiška. Be to, nereikėtų pamiršti, kad Vietnamas padarė didžiulę pažangą patvirtindamas labai modernę konstituciją ir stengiasi ją įgyvendinti. E, ir kaip aš suprantu, bet Vietnamas tikrai deda visas pastangas, kad konstitucija būtų įgyvendinta, kaip ir joje įtvirtinti pagrindiniai principai. Tačiau lieka dar problemų, e, apie kurias kalba e, šis pranešimas. Man atrodo, kad viskas yra tinkamai e, pastebėta, taip pat pateikia ir rekomendacijas, kaip problemas galėtų būti sprendžiamos E, sąlygos e, sudaryti tokiam e, susitarimui yra panašios į kitų susitarimų sąlygas. Kalbama ir apie pagrindinės žmogaus teisės, kurie yra ES esminiai dalykai. Dėrybos eina į pabaigą ir norima, kad na, susitarimą būtų galima jau pasirašyti vasarą, ratifikavimo procesas galėtų trukti metus. Laikausi nuomonės, kad šis pranešimas turėtų pasisakyti už tai, kad visas procesas turėtų būti paspartintas. Tuo pat metu įvardinant, na, sakykime, tas problemas, kurios, kurias iškėlė mano kolegė. Vis dėlto šiame pranešime reikia tam tikros pusiausviros ir kai aš kalbu apie pusiausvirą, sakau, kad problemų nereikia slėpti. Kalbant apie pusiausvirą, aš sakau, kad visas valstybės reikia traktuoti vienodai. Pavyzdžiui, šią savaitę, pastaraisiais mėnesiais buvo daug kalbama apie Kiniją, apie laisvą priekybą kalbame taip pat ir apie Turkmenistaną ir laikausi nuomonės, kad e, kalbant apie žmogaus teisės, aplinkosaugą, su šiais dalykais minėto šalis susiduria daug daugiau problemų negu e, Vietnamas. Tačiau tuo tarpu ES e, bet kokiai stengiasi sudaryti E, partnerysčių ir bendarbiavimo sustarimus su minėtomis šalimis. Taigi norėčiau, kad būtų e, šiek tiek pusiausviros, e, kad nebūtų, sakykime, skirtingai traktuojamos skirtingos šalis. Dėkuoju. Uh, thank you, Chairman. I'd like to... Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimą. Čia yra pateikiamas įsamus e, e, e, vaizdas, su kokiamis problemomis susiduria Vietnamas dėl žmogaus teisių. Nors mes kalbame apie daugiausiai prekybos dalykus, vis dėlto komunistų partija prastai gyvendina nacionalinės socialinės reformos. Reikėtų paminėti etinės mažumas, kurios yra ignoruojamos komunistų partijos ir vyriausybės. Taip pat reikia pasakyti, kad Vietname yra mažas raštingumo lygis, mažai vaikų lanko mokyklą. Be to nereikėtų pamiršti ir tų atvejų, kai yra nusavinama žemė. Kalbant apie Vietnamo konstituciją, visa žemė priklauso valstybei. E, nereikia pamiršti ir tokių dalykų kaip žiniasklaidos suvaržymas. Nepaisant to, vyriausybė reikėtų spausti, spręsti šias problemas. Ir partnerystė ir bendrabiavimo sutartis em, neturėtų užkirsti kelio e, ambicingai e, laisvos priekybos sutarčiai gyvendinti. Ir Mes pageidautume, kad ES e, laisvos ir Vietnamo laisvos e, prekybos e, susitarimas būtų naudingas Vietnamo piliečiams ir padėtų jiems išbristi iš skurdo. Laisvos prekybos sutartis suteiktų ir nuspėjamumo, ir kitų sąlygų, kurios suteiktų šiek tiek stabilumo mūsų įmonėms E, kalbant apie mūsų interesus, e, reikėtų e, išspręsti ir kilmės šalies klausimą. PCA ir FTA susitarimai turėtų būti bendros strategijos dalis, kuri vestų prie gerbuvio ir ES, ir Vietname. Dėkoju. Thank you. Uh... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimo projektą ir tikrai malonu, kad šis klausimas yra nagrinėjamas. E, geri ES ir Vietnamo santykiai yra svarbus abiems pusėms. Todėl aš norėčiau pritarti tam, kad būtų pasirašyta partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis. Vietnamui ryšiai su ES yra prioritetinis dalykas. Vietnamas susiduria su įvairiomis problemomis, pradedant ekonominėmis, baigiant politinėmis. Skurdas Vietname sumažėjo, tačiau yra kitų problemų susijusių su neligybė. Vietnamas taip pat E, sakykime, turi problemų su darbo jėga, e, kuri kiekvienais metais išauga milijonu. E, matome, kad Vietnamo BVP 14 metais augo 4,4 procentais ir tai yra mažiausias BVP augimas nuo Azijos krizės. Kalbant apie Europos Sąjungą, Vietnamas mums taip pat yra e, pagrindinis partneris e, Azijos regione. Ir e, kalbant apie Europos Sąjungos ir Azijos ryšius, įvairios partnerystės yra strateginės svarbos. Dar keletą žodžių apie patį pranešimą. Pritariu tam, ką pranešėja rašo apie žmogaus teisės, tačiau mums reikalinga aiškiai vizija, ko mes pageidautumėm po penkerių metų. Taip pat mes turėtumėm pasižiūrėti, kaip galėtumėm paremti Vietnamą e, geros valdysenos ir tvaraus augimo srityje. Ir kaip mm, šie tikslai galėtų būti pasiekti. Sveikinu tai, kas yra rašoma ketvirtoje dalyje, kad e, reikia toliau stiprinti e, Vietnamo gebėjimus susijusius su e, gera valdysena ir vieša administracija. Taip pat ketvirtoj dar yra kalbama apie energetikos sektoriaus plėtojimą, Bet e, mano nuomonė, mums reikėtų kalbėti apie tokius dalykus kaip korupcija, lyčių neligybė, aplinkosauga ir jeigu šios problemos bus sprendžiamos, reikia skirti finansavimą, e, pakankamą finansavimą Vietnamui, kad pastarasis galėtų spręsti e, problemas. Taip pat reikia teikti ir techninę pagalbą, o ne tik uh, didinti plėtros, plėtrai, plėtros pilietai skirtą biudžetą 30 procentų. E, nes, kaip jau minėjau, reikia padėti Vietnamui spręsti su žmogaus teisėmis susijusius klausimus ir energetikos sektoriaus plėtra susijusius klausimus. Dėl Vietnamo rinkos, man atrodo, kad mm, mes jos atžvilgių konkuruojame su kitomis šalimis. E, dėl mm, PCA ir FTA e, susijimo. Aš tam pritarčiau ir pritarčiau tam, kad FTA susitarimas nustotų galioti, jeigu būtų išfiksuoti rimti žmogaus teisų pažeidimai tačiau e, komisija turėtų atlikti e, žmogaus teisų poveikio įvertinimą e, dėl PCA, kaip prašo ombudsmenas. E, komisarė Malstrom e, ketino paskelbti atitinkamą ataskaitą iki birželio 30 dienos, tačiau to nepadarė ir nežinau, kada tas dokumentas bus e, pateiktas. Jis bus viešas, tačiau norėčiau sužinoti, kada galima būtų jo tikėtas. Galiausiai pasisakysiu dėl prekybos žmonėmis. Žinau, kad kolegos apie tai yra kalbėję, tačiau Vietnamas yra ta šalis, e, iš kur yra daugiausiai prekybos žmonėmis aukų. Todėl reikėtų kelti, e, spręsti šią problemą ir koordinuoti e, bendrą ES atsaką šios problemos atžvilgio. Taip pat laukiu bendradarbiavimo su pranešėjai renkim galutinį variantą. Pone Lohlier, gal norite atsakyti ir jau galima trumpai. Tokiu būdu išgirsime naujausias žinias penktą valandą. Dėkuoju visiems šešėliams pranešėjams. Sakiau pradžioje, kad reikėjo sumažinti apimti pranešimo. Negalėjau viską atsižvelgti, bet dėl jūsų paminėtų klausimų būtų gerai, jeigu jūs juos išreikštumėte pakeitimais labai svarbus dalykas ASEAN iniciatyva, taip pat konvencija dėl prekybos žmonėmis apie tuos dalykus taip pat reikia kalbėti. Okay. Ponas Kukanas. Atsiprašau, pirmininkė. Pirmininkė, gal jūs galbūt e, komisijos paprašytumėte pasakyti. Labai gera mintis, prašom. Sveiki visi, aš atstovauju priekybos generaliniam direktoratui. situacija e, dvišalėse dėrybose dėl laisvosios prekybos sutarimo yra labai svarbi, nes dabar mums kalbant, e, kolegos mano kalbas įvyksta, manau, gal paskutinis ne e, raundas dėrybų ir po to. Tikimės, kad politinis bus pristatymas laisvosios prekybos sutarimo. Aš užsifiksavau visus pranešėjus šešėlių pranešėjų. pranešėjų pastebėjimus, bet darybos vyksta, tai negaliu kol kas patvirtinti šimtų procentų, kad bus e, taip arba e, kitaip laisvosios prieigos sustarime, bet e, esu tikras, kad bus keletas nuostatų, kurios bus tiesiog ar netiesiogiai susijusios su tvariu vystimusi ir žmogaus teisėmis. Ir galiu taip pat pasakyti, kad mes Vietnamui pateikėme daryboms E, principus, kurie turi būti aiškiai tiesi preambolėje laisvosios prekybos sustarimo. E, taip pat e, ten prašome, kad būtų įsipareigota laikytis tarptautinės žmogaus teisų konvencijų. Girdėjau raginimą e, sėti institucinius teisinius dalykus tarp partnerystės ir bendradarbiavimo sutarimo ir laisvosios priekybos sutarimo, pirmiausiai tuos, kurie susiję su žmogaus teisėmis ir įsipareigojimų nevykdymo. Uh, nuostatas, e, kad, pavyzdžiui, būtų galima sustabdyti vieną ar kitą susitarimą. Mes pateikėme daryboms tuos dalykus ir esame tikri, kad bus institucinė sąsaja tarptų dviejų sustarimų - partnerystės ir bendradarbiavimo bei laisvosios prekybos. Taip pat e, raginama įdėti nepriklausomą ginčių sprendimo mechanizmą laisvosios prekybos sustarime. E, ir Taip pat kalbama ne tik apie e, tvaraus vystimosi, bet ir vis kitus skyrius, kurio, kurie susijęs su institucijomis, pavyzdžiui, prekybos komitetu ar SPS komitetu, bus numatytos nuostatos, kurios leis visoms šalims išsakyti savo susirūpinimą dėl žmogaus teisų per tuos mechanizmus. Pirmiausiai tai liečia tvaraus vystimosi skyrių yra e, vietos e, dvi konsultacinės grupės, viena veiks komisija, kita Vietname ir to, tas mechanizmas leis tam tikroms bendruomenėms išsakyti savo nuoskaudas dėl žmogaus teisių e, pažeidinėjimų, pasinaudojant laisvosios prekybos susitarimo nuostomis. Taip pat šiame susitarime yra ir skaidrumo skyrius, kuriame yra skai, gana svarbių nuostatų užtikrinančių piliečių teisę komentuoti bendrojo taikymo nuostas, taip pat e, šalys turės atsižvelgti į tas pastabas gyvendamos laisvosios prekybos sutarimą, pavyzdžiui, kai rengiami teisės aktai ar kažkokie kiti teisės aktai, atitinkamos šalis gali pateikti savo pastabas ir valdžios institucijos turi siekti atsižvelgti į tas pastabas ar nuomonę. Ir jeigu tai nebus daroma, atitinkama bendruomenė turi, turi teisę skūstis ir e, veiks mechanizmas, į ką bus galima kreiptis. Pežios ir apeliacijos e, priemonių teisė numatyta taip pat teisė į sprendimus, pavyzdžius informaciją ir duomenų pateikimu. E, tai yra įrašyta skaidrumų skyriuje laisvosios prekybos sutarime. kalbu e, dar ir apie laisvos prekybos ir partnerystės sustarimą, bet yra ir kitų priemonių, kurios bando tvarę plėtą žmogaus teisės santykiuose su Vietnamu įtvirtinti. Žinau, kad gegužės 12 dieną ponė Lofbilė dalyvavo renginyje, kurį organizavome kartu su kolegomis iš šalies veiksmų tarnybos ir kitų generalinių direktoratų. Ir tas renginys buvo skirtas konkrečiai tvaraus vystimas ir žmogaus teisų klausimų sprendimai dvišaliuose santykiuose su e, Vietnamu. Mes esame parengę apibendrintą dokumentą, kuriame atsispindi visos rekomendacijos išsakytos pilietinės visuomenės atstovų dalyvavusių renginyje. Šis apibendrinimas jau paskelbtas generalinio prekybos direktorato interneto puslapyje, o dabar rengėme ataskaitą, kurioje paaiškinsime, kai baigsis dėrybos e, konkrečiai, kokios nuostatos laisvosios pirkybos susidarime skirto žmogaus teisėms ir tvariam vystimusi, kaip reikėtų jas interpretuoti ir gyvendinti. Ir taip pat paminėsime kitas papildomas jau dabar egzistuojančias priemonės ar tas priemonės, kurios bus parengtos. Kolegos iš kitų generalinių direktoratų nėra atvykę į šį posėdį, bet nepamirškime, kad dėl vystamojo bendradarbiavimo yra nemažai lėšų skirta, skirta išmokėta jau žmogaus teisų svariaus vystimusi projektams. Per sustiprintą dialogą, kurį palaikome ir palaikysime po laisvosios prekybos sarimo įgyvendinimo, užtikrinsime geresnę sinergiją tarp bendradarbiavimo projektų, techninės pagalbos projektų ir laisvosios prekybos sarimo įgyvendinimo ir konkrečiai galėsime spręsti žmogaus teisų ir tvaraus vystimosi klausimus. Dabar labai trumpai apie e, žmogaus teisų poveikio vertinimą. Žinau, jog mums visiems tai nepaprastai svarbu. Ir norėčiau priminti Jums, kad komisijos narė Malstrom neseniai e, kalbėjo e, parlamento inta komitete ji aiškiai pasakė, jog prekyba turėtų būti naudojama pagrindiniams vertybėms dėkti ir plėtoti dvišaliuose santykiuose. Nuo 2011 metų mes esame prisėmę įsipareigojimą atlikti poveikio vertimą iš žmogaus teisų perspektyvos e, vis su visuose poveikio vertinimuose, kai atliekame m, mm, tą vertinimą dėl prekybos ryšių su partneriais. Ir dar pasakysiu, kad dėrybos jau siekia, pasiekė gausnius etapus. Jeigu žiūrės 12 dieną, komisijos narė Malsom yra pasakysi, kad dėrybos yra pažengusios į priekį ir turbūt greitai baigsis. Ir todėl šiuo. Uh, metu nebus atliekamas poveikio vertimas, bet jis bus atliktas labai greitai, kaip ekspost vertinimas pasibaigus darybams ir ten tikrai bus poveikio vertinimas žmogaus teisų srityje. Ačiū. Liko keletas minučių. Ir ponas Kukanas e, turi išvykti po 15 e, minučių, bet būtų labai uh, įdomu išgirsti iš jo apie pasiekimus vakar vakaro, paskui išklausysime kitų svečių. So, please begin and come in. Not every, but many. <laughs> come. Kukan, start. Kukan, ponia Kukan, pradėkite. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Tai, vyko, tai buvo kitas dėrybų raundas, kuris prasidėjo prieš keletą mėnesių. Pirmiausia, trys Europos parlamento nariai susitiko su partneriais. Tai buvo Gruevskio ir opozicijos lyderio Zorano Zaevo partijų atstovai Birželio antrąją dieną buvo pasirštas susitarimas tarp visų keturių politinių partijų vadovų, svarbiausių politinių partijų vadovų Makedonijoje, kartu su valdančiaja partija, kuriai vadovauja Grujevskis, premjeras ir Zaivas, tai yra opozicijos vadovas, bei Albanijos politinės partijos lyderis, viena iš tų partijų yra ne, valdžioje, buvo koalicinėje valdžioje ir buvo pasirašytas susitarimas, kur buvo aptariami patys svarbiausi klausimai, kurių reikalavo opozicija, būtent, kad iš ankstiniai rinkimai būtų surenkti balandžio mėnesį, jie vyks balandį kitais metais. Ir tuo metu tiesiog nebuvo sutarta dėl to, kaip dirbs ta vyriausybė, kaip bus rengiamasi tiems rinkimams. Taigi tai buvo ta problema, kurią vakar mes ir aptarinėjome ir netgi šiandien iki ankstyvo ryto. Nežinau, kiek čia reiktų leistis į detalės, bet pirmininkė svarbiausias klausimas valdančiai partijai buvo premjero atsistatydinimas. Kai ji, kada jo, jis ir jo vyriausybė turėtų atsistatydinti, kad būtų galima suformuoti tą laikinąją laik, perinamo laikotarpio vyriausybę, kuri pas, padėtų parengti šalį rinkimams. Mano vertinimu pats svarbiausias klausimas opozicijos lyderiui Zajevui buvo specialaus prokuroro tarnybos įsteigimas. Tas prokuroras tirs tuos pasiklausimus, pasiklausimus, kurie buvo paviešinti jau prieš kurį laiką bandant įrodyti, kad e, tie pasiklausimai yra autentiški, kad, e, kad tie įrašai yra autentiški, ar nėra tenais kokių tai e, sukčia, padirbtų dalykų, ar nėra jie padirbti tie įrašai. Tai yra pats, e, pats sudėtingiausias klausimas, bet galiausiai pavyko numatyti tokį grafiką, laikotarpį, per kurį opozicijos partija sugrįš į parlamentą. Nes buvo sutarta, kad na, ne, ne ministrai, bet viceministrai, viceministrų postai bus suteikti opozicijos partijai, kad jie galėtų irgi visapusiškai dalyvauti šiame procese. Ir buvo sutarta, kad vidaus ministro postas, kuris pats svarbiausias e, rengiantis rinkimams bus suteiktas opozicijos atstovui su sąlyga, kad tai bus profesionalus žmogus, tai bus techninis postas, žmogus turi turėti profesionalios patirties, kad galėtų dirbti vidaus reikalų ministerijoje, vadovauti jai ir tai bus opozicijos paskirtas kandidatas ir vyks, aišku, konsultacija su valdančiaja partija ir tas ministras turės visapusiškus įgaliojimus ministerijoje kaip vidaus reikalų ministras. Kiti laikinė viceministrų postai, kurie ar ministrų postai darbo finansų ministerijose, žemės ūkio ministerija, socialinės apsaugos ministerija, Čia tie ministrai spręs ministerijai ministerijos kompetencijos klausimus, tačiau kai bus paskirtas viceministras, tada valdančioji partija turės galimybę irgi paskirti savo atstovus ministerijose, kurie turės nemažai galiojimų, turės veto teisę. Kai ministrai ir viceministrai bus paskirti dirbti vyriausybėje. Tas pats postas bus suteiktas ir socialistų partijai. Taigi labai svarbu laikytis tokio, tokių terminų, nes pirmiausia, svarbi data bus rugsėjo pirmoji, kai opozicija turėtų sugrįžti ir pradėti darbą parlamente, kad galėtų dalyvauti svarstant visus svarbius klausimus ir kad dalyvautų priimant sprendimus parlamente, nes be opozicijos nebus įmanoma pasirengti, parengti visko. Aš jau minėjau, kad labai svarbu mums atidžiai stebėti, kaip yra įgyvendinami susitarimai, nes puikiai prisiminame ir jūs, ponė pirmininkė, tikriausiai prisimenate, kad su komisaru Fiule dalyvaujant Richardui Howitui, kuris tada buvo pranešėjęs Makedonijos klausimų, taip pat Jeržai Buzekas, Buzekas buvo tada APP atstovas, tada pavyko padėti poli, politinėms Makedonijos partijoms pasirašyti susitarimą, kuriame buvo išvengta opozicijos nedalyvavimo rinkimuose. Sustarimas buvo pasirašytas, tačiau jis niekuomet nebuvo įgyvendintas. Taigi mes neturėtumėme leisti jiems toliau kartoti tų dalykų, nes tai bus labai žalinga šaliai. Ir su šiuo susitarimu aš manau, kad Makedonija tikrai gauna galimybę pradėti integracijos procesus laikas svarbus, nes spalio mėnesį komisija paskelbs pažangos ataskaitą. Narystė NATO irgi svarbi šaliai. Jie laukia dabar, visą laiką vis laukia. Ir aš manau, kad e, šią situaciją reikia pasinaudoti ir bandyti toliau spręsti pavadinimo klausimą, nes jis blokuoja uh, tolesnius Makedonijos judesius ES integracijos ir NATO narystės link. Taigi, jeigu viskas sėkmingai bus sutvarkyta, mes tada irgi turėtumėme padėti jiems irgi išspręsti tą pavadinimo klausimą. Taigi, ponė pirmininkė, tai gal čia bus pagrindiniai tokie dalykai, kuriuos norėčiau pasakyti apie susitarimą, kurio pasiekėme. Ačiū, Richardas. Ačiū. Man labai malonu kartu su Edvardu Kukanu ir jo nėra, bet reikia paminėti ir Ivo Vaigal, kuris yra pranešėjęs iš Alde frakcijos. Mes tikrai penkias dienas iš eilės tarpininkavome nemažai. Čia yra laiko pabūti visiems kartu, bet mums kaip komandai sekėsi gan sėkmingai dirbti ir aš norėčiau padėkoti asmeniškai kolegoms ir jų frakcijoms. Ir prieš perinant prie šal, šaliai aktualių klausimų, aš norėčiau pasakyti, kad tikiuosi ir parlamentui pavyks pasiekti neblogų rezultatų. Mes su ponu Broku kalbėjome apie tai ir atsiprašau, kad netvykome anksčiau į, į tą, nesitraukėme anksčiau į procesą, kai buvome pakviesti, bet reikia pažiūrėti, kaip e, yra bendrai priimami sprendimai parlamente ir jeigu parlamento diplomatija bus naudojamasi, tai yra, kaip sakė ponas Kukanas, ne, ne pirmas kartas ir aš manau, kad mes prisidėjome prie to darbo ir be parlamentų pastangų nebūtų įmanoma to pasiekti ir mes kaip tarpininkai tai yra partija, viena iš partijų, kurie yra EPP šeimoje, tai yra ta partija klausosi EPP kolegų ir jie galėjo tikrai juos kaip ir patraukti į savo pusę, aš tą pat, pat padariau ir su socialistų opozicinė partija, kurie yra irgi mūsų socialdemokratų šeimoje ir mums kažkaip tada pavyko suartinti tas pozicijas ir aš tikrai manau, kad mums pavyko pasiekti labai gerų rezultatų ir parlamento indėlis didžiulis čia yra. Ir aš tikiuosi, kad ponas Hanas norės, kad parlamentas įsitrauktų vėl į procesą, jeigu kiltų panašių e, situacijų. Edvardas e, labai teisingai išdėstė visas e, detalės dėl paties sustarimo turinio ir jis nepalėtė tolesnių detalių, kur buvo, dėl ko buvo nesutarima, aš manau, kad čia reikia konfidencialumo principo laikytis. E, Ir aš norėčiau tris pastabas išsakyti. Pirmiausia, tai yra šalis, kur demokratija yra labai gležna, kur visiškas žlugimas buvo, visiško, truko visiško pasitikėjimo ir pagrindinės politinės partijos e, valdančioji ir opozicijos partija visiškai neturėjo pasitikėjimo viena kita. Ir tai negerai, kalbant apie demokratiją, apie narystės perspektyvas. Ir kaip Edvardas teisingai sakė, praėjo tik dviejai metai po ankstesnio santykių žlugimo. Taigi mes turime suprasti, kokia gležna tai yra demokratinė valstybė ir taip pat kaiminė šalis regione irgi yra panašioje situacijoje ir greitai, ar greičiau ar anksčiau tos šalis turėtų tapti ES narėmis, visi to norime, beveik visi to norime ir mes privalome bendrauti ir kartais mes galbūt griežti turime būti, ta mūsų meilė turi būti griežta, tai yra proceso esmė, bet žmonės šioje salėje ir mūsų parlamente turi suprasti, kad demokratija ten yra labai labai trapi ir taip pat ir kaiminėse šalyse tas pats yra. Ir kai kilo tas pasiklausimų skandalas, aš nenorėčiau viso to pradėti pasakoti iš naujo, bet kai tai įvyko, tuomet aš turiu pripažinti, labai nenorėjau žinoti, kokią taktiką naudojusi opozicijos partija, kaip selektyviai nutekino tą informaciją ir selektyviai publikavo tas, tuos įrašus ir dėl to kilo teisinių problemų ir jiems patiems. Ir aš nekomentavau to, tačiau kalbant apie politinę taktiką, aš tikrai nenorėjau remti jų iš pat pradžių. Tačiau panašu, kad tų įrašų turinys yra toks giliai rimtas, kalbant apie kaltinimus ir nusikaltimus, korupciją ir panašiai. Ir kalba čia eina ir apie žiniasklaidos laisvę šalyje, ten tikrai dėl to yra labai neramu. Tai dėl to aš ir buvau įtikintas imtis tos išskirtinės parlamentinės taktikos ir maniau, kad tas yra, tai yra geriausias variantas. Valdančioji partija, aišku, visiškai su tuo nesutiko. Tačiau aš turiu pasakyti, kad dėl tų įrašų turinio, turinys yra toks rimtas, kad reikėjo imtis išskirtinių priemonių ir mums sudėtinga ten viską buvo sužiūrėti, ten 20 tūkstančių neteisėtų pasiklausimų šalyje tuose įrašuose yra tokių 20 tūkstančių atvejų ir, ir kaltinimų ir dalis tų kaltinimų buvo publikuota. Ir buvo teisininkų komanda suburta, ten yra ir komisijos generalinio direktoratų atstovų ir tos ataskaitos internetu yra pristatomos, ten yra pagrindinės problemos įvardyjamos ir visi, kurie nori susipažinti, kuriems įdomi Makedonija, siūlyčiau pasiskaityti tas ataskaitas, nes tai yra labai svarbu mums visiems, kalbant apie situaciją šalyje ir, proble ir tai, kad problemos šalyje tikrai yra rimtos. Kitas dalykas, šis susitarimas, kažin, ar bus gajus, jeigu abi šalis neįsitrauks į tą procesą. Taigi mūsų vaidmuo ir toliau turi būti plėtojamas ir mes, aišku, kalbėsime su ES ambasadoriais Kopijoje, nes ir jie privalo abiejose partijose pasirūpinti, kad abi partijos laikytųsi viso susitarimo, kiekvieno jo žodžio. Ir mes su pono Hanu apie tai kalbėjome ir mes savo parlamente, parlamento komitete valdyba lankysis kopijoje kitą savaitę, šios savaitės pabaigoje, tai mes vis, visomis priemonėmis turime pasinaudoti. Ir tikrai to išorinio spaudimo šaliai kaip ir nereikia. Bet jeigu staiga toks poreikis išauga, tuomet, turintamini ilgalaikės šalies perspektyvas, ES to vaidmens turi imtis. Ir aš norėčiau ir tai pabrėžti. Ir paskutinis dalykas, kalbant apie tą klausimą, kurį aš iškėliau ponui Aselborn apie narystės perspektyvas. Ponas Hanas surizikavo lygiai taip pat kaip ponas Fiulė. Jis pasakė, kad norėtų judesio iš Graikijos pusės dėl pavadinimo problemos. Ir nori judesio tary, iš tarybos pusės, kad būtų pradėti pokalbiai dėrybos apie tai. Ir mes žinome, kad yra kliūčių, bandant to pasiekti. Ponas Hanas mano, kad situacijos lakumas Atenuose galbūt dabar ir nėra pati geriausia galimybė imtis tų darbų, galbūt tai turėtų pradėti būti atidėta rūdieniui, taip pat ir Junktinių Amerikos valstijų atstovai turėtų dalyvauti dėrybose ir jie labai aktyviai įsitraukia diplomatinius veiksmus. Ir irgi taip pat darė triukšmo, kėlė triukšmo dėl to, kad reikia kalbėti ir apie šalies e, NATO perspektyvas. Ir mes kaip parlamentas kasmet balsuojame uh, ir didelė balsų dauguma tam pritarėme, nors vis tiek yra ir tų problemų ir užšūkių nemažai, mes suprantame, kad yra kliūčių, kurias reiks įveikti dėrybų metu. Tačiau tam, kad tas veiksnys šioje situacijoje yra labai svarbus ir tai, ką ponas Hanas pasakė dėl dėrybų, dėl to, kad bus bandoma susitarti, mes visi turime įsitraukti į tuos procesus ir tada galėsime nusiųsti aišku signalą. Dėkuoju. Herr Kukan. Panas Kukanas. Trumpai pirmininkė. Richardas e, sakė, kad e, kitą savaitę bus organizuojamas e, dar vienas Europos parlamento delegacijos išvykimas į Skopje vyks e, ponas e, Dombavskis, Stanišev ir socialistų frakcijos ir bus organizuojamas bendras komiteto biuro posėdis. Bus kalbama apie tai, e, kaip bendradarbiauti su stabilizavimo ir bendradarbiavimo asociacijos sutarties komitetu. Šio klausimo nebuvo galima iki šiol aptarti dėl susidariusios situacijos, Todėl kitą savaitę bus galima e, šį klausimą aptarti. Be to, tai bus dar viena galimybė, e, kur būtų galima paspausti e, partnerius, kad susitarimas būtų gyvendintos. Ačiū, ar dar kas nors norėtų pasisakyti. Jeigu ne, tada aš norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pasisakė. Tikiuosi, kad ir toliau E, kolegos e, tinkamai elgsis ir kad mes po kelių metų galėsime pasveikinti čia kolegas iš Albanijos. Na, tikiuosi, kad procesas e, nebus sustabdytas ir kad nereikės jo pradėti nuo nulio ir kad e, vyriausybė neatsistatydins e, likus trims mėnesiams į, iki rinkimų. Taigi, dar kartą norėčiau pasakyti, kad um, aš asmeniškai dalyvavau ne, vis, ne vienoje rinkimų stebėjimo misijoje ir galiu, na, tik tai pripažinti uh, jūsų vaidmenį šiuose procesuose ir tai, kad jūs labai daug žinote apie aptartas valstybės ir juose vykstančius procesus. Na, akivaizdu, kad valstybę valdyti negali visą gyvenimą. E, jeigu e, tau pasiseka rinkimuose, tu valdysi šalį tam tikrą laikotarpį, jeigu e, rinkimus pralaimėjai, e, su tuo reikia susitaikyti. Taigi, ačiū Kukanui už situacijos pristatymą. Norėčiau palinkėti jums gerai palisėti, nes teko jums sunkiai dirbti pastaraisiais mėnesiais. Dėrybos tikrai nebuvo lengvos. Dar reikia mums aptarti vieną klausimą, tai ES Kinijos ryšiai. Ponas Belder pristatys pranešimo projektą. Gerbiami kolegos, tai yra trečias kartas, kai aš rengiu pranešimą dėl ES ir Kinijos santykius. Ir turiu pasakyti, kad man didelė garbė tai daryti, tačiau tuo pat metu yra atsakomybė. Kai rengiau šį pranešimų projektą, bandžiau ieškoti informacijos uh, apie politinius ir ekonominius dalykus. Tačiau e, teko apsiriboti tam tikromis e, temomis. 40 metų e, trunka ES ir Kinijos diplomatiniai santykiai. Yra užmėgsta strateginių partnerysčių. Kinija, matome, E, keičiasi, o šiame pranešime yra sakoma, kad ES turėtų veikti vienbalsiai e, tokios šalies kaip Kinija atžvilgiu. Be to, e, komisija turėtų aiškiai vardinti savo strateginius tikslus. Tai yra būtinas dalykas. Vien, reikia būti vieningais. Šį rudenį bus parengtas strategijų dokumentas. Kalbant apie Kinijos e, e, vidaus e, situaciją, ES mm, turi ją suprasti tam, kad mūsų ryšiai su Kinija būtų geri. Kalbant apie vidaus politiką, Kinija tikrai vykdo tam tikrą represiją E, žmogaus teisų ir, sakykime, žiniasklaidos atžvilgių. Ir tai e, turi poveikį mūsų e, santykiams. Be abejo, Kinija ėmėsi e, teigiamų iniciatyvų, pavyzdžiui, kovojant su korupcija, vaikų pornografija. Be to, nereikėtų pamiršti, kad Kinijos gyventojai sensta. Dėl to E, išplaukia papildomi iššūkiai. E, Kinija yra kylanti, kylančios ekonomikos e, valstybė ir dėl tos priežasties ES turi parengti atskirą strategiją Kinijos atžvilgiu. Kai dėl užsienio politikos yra ne vienas aspektas, kuris mums yra labai aktualus Pavyzdžiui, Kinijos laivyno veikla, Kinijos e, karinė politika, e, Kinijos pozicija e, dėl pietų Kinijos jūros. Dėl to įtampa regione tik dar sustiprėja. Dabartinis konfliktas tarp ES ir Putino Rusijos, kurią palaiko Kinija. Kitas dalykas Kinija yra artimiausias Pyongyang partneris ir sąjungininkas. Tačiau yra galimybių, e, kuriomis ES galėtų pasinaudoti. Pavyzdžiui, bendradarbiaudama su Junktinėmis Amerikos valstijomis, ES galėtų daryti įtaką Kinijai. Žmogaus teisų padėtis e, yra glaudžiai susijusi su e, Kinijos ambicija E, įgyvendinti universalias žmogaus teisės ir e, politinės situacijos prastėjimo. Apie ką liudija e, neseniai įvykęs Kinijos teisininkų sulaikimas. Žmogaus teisų klausimas yra prioritetinis ryšiai su kitomis e, šalimis. E, Taivanas gali vaidinti labai svarbų vaidmenį e, kaip tarpininkas bendradarbiaujant su Kinijos liaudės Respublika. Ir aš norėčiau, kad būtų daugiau išnaudojamas Taivano kaip tarpininko vaidmuo. Ačiū, kad išklausėte, laukiu jūsų pastabų. Wat gebeurt er? In China er is enorme dynamiek en dat geeft ook een enorme verantwoordelijkheid om afgewogen op het eerlijk. Aš stebėsiu, kas vyksta su šiuo pranešimu iki plenarinės sesijos, kai bus dėl jo balsuojama ir po to. Ir tikiuosi, kad e, sulauksiu iš jūsų ir palaikymo, ir e, pakeitimų pasiūlymų. Tikuoju. Um, mes... Ponas Pirėta, ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai pristatyti uh, Lopes poziciją, bet jisai mūsų šėlins anšės ir jo nėra. E, kadangi dokumentas parengtas anglų kalba, tai aš taip ir perskaitysiu. Šiandien pranešėja dėku, pranešėjas dėkuoja ponui Belderiu, tai geras pagrindas tolesniam darbui. Jisai e, pateiks pakeitimus dėl tam tikrų dalykų minimų pranešime kai kur bus bandau pakeisti formuluotę ar pasiūlyti tam tikrų minčių dėl štai kokių klausimų. Pirmasis, paskutinis ES Kinijos aukščiausio lygio stikimas e, buvo kalbama apie ten, apie e, strateginio bendarbiavimo darbo tvarkė 2020, abi šalis kalbėjo apie tai, kad reikia sustiprinti bendradarbiavimą, strateginę partnerystę gyvinti ir apie tai e, dėl to bus pateikta pakeitimų. Uh, investicijų um, sustarimo darybos pranešėjas šešėlis mano, kad štai nėra susijęs su šio komiteto kompetencijomis, tačiau politinis poveikis yra platesnis negu tik ekonominis. E, toliau, pietų Kinijos jūroje esanti padėtis, provokacijos iš skirtingų pusių prisideda prie to, kad įtampa gilėje reikia rasti plėtoti e, konfliktų sprendimo mechanizmą veiksmingą ir dialogą palaikyti. Daugiau kaip pusė e, laivyno pasaulio pagal tonažą e, keliauja per tos regionus, dėl to reikia sustiprinti tinkamas pastraipas, kur kalbu apie tai. Šešėlis panšiais pritarė pranešėjo mintims apie holistinį požiūrį apie dialogą ir veiksmų derinimą su JAV, bendraujant su Kinija, bet taip pat panašiais norėtų paklausti, kas turima galvoje dešimtoje pastraipoje, kai kalbama apie ES strategiją Azijos klausimus suderinti su transatlantiniu kontekstu. Galbūt šešėlis pranešėjas neteisingai suprato praneš, pranešėja, bet jis mano, kad mūsų strategija santykiuose su e, Kinė turėtų būti pagrįsta ne antagonizmo, bet bendradarbiavimo dvasia. Toliau kibernetinis saugumas nepakankamai gerai aptartas. Kinijos vyriausybės požiūris kontroliuojant e, komunikacijas. Į tą aspektą reikia atkreipti dėmesį. Pirmadienį e, Nacionalinis liaudės kongresas patvirtino teisės akto projektą dėl kibernetinio saugumo. Mes turime žiūrėti, kaip viskas vyks toliau. EPP šešėlis panešėjas taip pat yra patenkintas nuostamus dėl žmogaus teisų, bet mano, kad 17 pastraipa galėtų būti patik, patikslinta. Bet kokiu atveju mes turime e, e, stebėti, kokie bus rezultatai, nes seno vizito į Kiniją, mm, kuri, e, kadangi buvo nuvykęs žmogaus teisų įvardinis Lambrinidis. Ir taip pat bus du globalūs e, aukščiausio lygios susitikimai, pirmasis e, Paryžėje dėl klimato kaitos ir po 2015 metų darbo tvarkės klausimams skirtas skimas ir e, Kinija turės galimybę įrodyti, kad ji gali e, tais e, susitikimais, susitikimuose, kad įvykti savo tarptautinius įsipareigojimus. Ir mes turime apie tai taip pat kalbėti. O aš savo ruoštų norėčiau paminėti Tibeto klausimą, gerbimas pirmininkė. Nes kaip girdėjome prieš keletą dienų, vienas Kinio, Tibeto vienuolis mirė Kinijos kalėjime, jisai buvo kalinamas e, nuo 2002 metų, buvo nuteistas 20 metų. Reikia, kad e, apie tai būtų kalbama per dialogą žmogaus teisų klausimais tarp Europos Sąjungos ir, Sąjungos ir Kinijos. Mes žinome, kad yra daugiau kaip 140 atvejų susideginimo vienuolių nuo 2009 metų. Ir uh, Tibeto situacija tarsi vėl pakliuvo į aklavietę, mes turėtume nesumažinti savo dėmesio Tibetui, apie tai kalbėti su Kinė ir atrodo, kad dabar Kinija, matome, kad Kinija atsisako bet kokio dialogo su Dalai Lama. E, nuo 2010 metų nėra jokios pažangos. Manau, kad parlamentas turėtų pasinauti progą ir paraginti pradėti diskusijas, nes tokiu būdu uh, tibetiečiai galėtų laisvai naudoti savo teisėmis. Ačiū, pirmininkė. Ponas Laininas. taip pat norėčiau padėkoti kolegai Belderiui už e, šį naują pranešimą apie ES Kinijos santykius. Dėkoju jūsų darbo bendras su šešėlės panašiais, jau vyko susitikimas, mes apsikeitėme požiūriais. Sekmadienį delegacija ryšiams su Kinė vyksta. Ten e, sekmadienį mes e, keliausime į Pekiną ir kitas vietas ir mes e, kalbėsime su partneriais. Pone, ponas Pelderis kalbėjo apie rudens e, ataskaitą, kurią paskelbė Mogherini apie santykius tarp ES, Kinės ir e, mes savo pranešimu turėtume išdėsti savo požiūrį komisijai apie mūsų planus, apie požiūrį. Strateginė e, partnerystė minima pirmame skyriuje. Mes nepradedame nuo Kinijos vidaus politikos. Manau, kad per pasaulius 40 metų mūsų ryšiai subrendo. Kaip pirmininkas sakė, Kinija dabar yra labai svarbi valstybė pasaulinėje arenoje, o ES ir Kinija turi daug bendrų uždavinių. Ir tai turėtų atsispindėti išsameu pranešime pasaulinė valdysena, taikos siekimas, konfliktų mažinimas. Pavyzdžiui, Irano atveju tikiuosi, kad tai bus su Sirija ir Ukraina. Tai yra kitas etapas. Mes turime mm, pamatyti, kad Kinija tikrai įmasi savo prievalių. Klimato politika buvo jau paminėta. E, Kinija nori kurti savo klimato fondą, e, žaliai fondą jungtinių tautų kontekste ir mums kyla klausimas, kodėl ji nori atskiros institucijos, o ne dalyvauti daugia šaliuose struktūrose kurios, ar institucijose, kurios jau egzistuoja. Klausimas taip pat yra, kiek ekonominius dalykus mes giliai galime svarstyti neturėtume jų pamiršti, mano nuomonė, investicijos susitarimai, rinkos ekonomikos statusas, Kinijos integracijos į tarptautinės finansinės institucijas klausimas, tai yra temos, kurios turi atsispindėti pranešime dėl e, vidaus politikos. Mums kelias trūkmio represijų banga. Ar mes tikrai negalime pasidžiaugti tuo, kas vyksta. Teisės aktas įstatymas dėl saugumo ar dėl nevyriausybinio organizacijų mūsų nedžiugina taip pat, nes labai e, bendromis frazėmis kalbam apie saugumą ir mm, trūksta e, teisinės valstybės principų, nuo to kenčia įmonės e, piliečiai. Reikėtų apie tai taip pat kalbėti ir reikėtų siekti. Mm, įtvirtinti mūsų poziciją e, Kinėje pasaulyje, taip pat e, Kinė, Pietų Kinijos jūra, konfliktai. Mes norėtume politinį, o ne karinį sprendimą. Taip pat manome, jog Kinija turi prisidėti prie Šiaurės Korejos problemų sprendimo. Panešėjas jau turi minčių apie tai, kaip toks perorientavimas ar suateimas Kinijos ir Rusijos pasireikš. Klausimas, ar tai bus nukreipta prieš mus, ar tai bus kažkas atviro. Ar Europa taip pat galės dalyvauti tam tikrose veiksmuose dėl žmogus teisių ne tik krikščionių bažnyčia yra persekiama, bet ir kitos religijos. E, internetas yra cenzuruojamas, užsienio NVO, taip pat ir Kinijos NVO e, negali laisvai veikti. Tibetas ir toliau yra gniaužiamas ryšiai su Taivaniu galima pasakyti, kad santykiai pajudėjo į priekį bėgant laikui, tačiau gailestaujame, jog dar kartą Kinija e, sugrįžtino e, įstatymus nukreitus prieš atsiskyrimą teritorijų ir grasina karinėmis priemonėmis, bet pasigendu Hongkongo, man atrodo, kad jis taip pat turėtų būti paminėtas. Hongkongo vyriausio administracinio pareigūno, vykdomojo pareigūno rinkimai e, per dar porą metų išliks e, ginčių objektų ir abi pusės turėtų siekti kompromiso. Ir la, e, taikaus šios problemos sprendimo. Pateikiau keletą pakeitimų, pirmiausiai dėl tono, kuris turėtų būti nesubjektyvus, bet objektyvus. Ir taip pat laukiu gero pranešimo. Manau, kad e, tai bus vienas e, pranešimas tokio pobūdžio per šią kadenciją ir turime galvoti, kaip mūsų santykiai plėtos iki 20 metų. Ponas Balanas. Norėčiau pasakyti, po, po, po kelių minučių atvyks vyriausiai galiotinė. Tai aš labai trumpai, pirmininkė, tuomet. Kaip visi žinome, kolega Belderis parengo, parengė gerą stiprų pranešimą ir aš norėčiau pasakyti, kad daugiau turėtume dėmesio skirti priekybai. reikalingi stiprų santykiai su Kinija, nors tai nėra demokratinė valstybė, aš nemadinu jos demokratinė valstybė, netgi ne, ne, nesikūrenčią demokratinę valstybę, bet kadangi pas mus santykiai su Rusija įtempti, pažvelkime į Kiniją, ką kartą padarė prezidentas Niksonas. Taigi, susitelkime ties priekybą, Kinija yra PPO narė, bet reikia taip pat gyventi pagal PPO standartus, turi būti jie įdėkti ir mes turime įtraukti Kiniją įvairius politinius, ekonominius struktūras. Ir keli dalykai, kuriuos norėčiau, pa, pa, pa, kuriuos norėčiau paminėti, tai yra Hongkongas. Hongkongas yra autonominis regionas, kaip žinome, tačiau žmonės negali pasirengti vykdomosios, pasirinkti vykdomosios valdžios, vykdomos valdžios vadovo. Uh, kandidatai yra primetami Kinijos, o mes turime reikalauti, kad Hongkongas pats rinktųsi savo valdymosios valdžios vadovą. Taivanis, e, tai minimi kaštų reguliavimai ir mes remiame status quo, nes Kanija, e, atsiprašau, Kinija laiko Taivaniai sukilėlių e, provincija, mes to, aišku, taip nematome, bet status quo turėtų būti išsaugotas, turi būti surastas pragmatinis sprendimas turint omenyje įvairius priekybinius klausimus. Jeigu to pasieksime, tuomet aš manau, kad situacija pagerės. Dabar dėl priekybos ir ekonominių santykių. Pažiūrėkime, kaip būtų galima bendradarbiauti aukštųjų technologijų srityje, nes Kinai, Taivanis ir panašiai juda prie labai įdomių aukštųjų technologijų, tai mes čia galėtumėm irgi pažiūrėti, kaip būtų galima su jais bendradarbiauti. Ačiū. Korvin Mikė. Aš girdėjau, kad mes amerikiečių pagalba darysime spaudimą Kinijai. Amerikiečių pagalba mes darome spaudimą Rusijai. Vienintelis tokios politikos rezultatas yra tai, kad Kinija ir Rusija jų santykiai stiprėja, tai sveikinu. Ar tikrai, be kita ko, jūs norite norite kištis į tuos reikalus? Milan Mon. Milan Mon. Ačiū, pirmininkė, aš labai trumpai. Šiame pranešime kalbama apie labai svarbius klausimus, turėdami santykius Kinija. Tai yra vienas svarbia, svarbesnių 20 metų įvykių Ir man atrodo, kad šis pranešimas, šiame pranešime per daug gynybinės pozicijos yra laikomasi, nėra jis pakankamai ambicingas, nėra kalbama apie pozityvius dalykus. Aš manau, kad čia reiktų surasti pozityvesnių dalykų ir jūsų vietoje aš tris punktus, tris e, pastraipas tam skirčiau. Reikia kalbėti apie ES Kinijos strateginę politiką, bendradarbiavimą. Aš manau, kad čia reiktų numatyti daugiau turinio siekti daugiau kalbėti. Nes čia kol kas tik apžvalga yra. Nepakankamai yra kalbama apie tuos dalykus. Kalbėkime apie, pažiūrėjau, investicinius susitarimus ir panašiai. Prieš dvi savaitės buvo viršūnių sutikimas ir ten irgi buvo nemažai turinio. Nepamirškime, kad Kinija yra esminis veikėjas šiame daugiapoliame pasaulyje ir yra daug pozityvių mūsų santykių su Kinė aspektų. Negalime to nepaminėti. Taigi aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad šiame pranešime būtų galima ambicingiau kalbėti apie pozityvius dalykus santykiuose su Kinė. Taip pat yra ir 500 milijonų žmonių skurdo klausimas, kad jie išbrido iš, kruzė, iš skurdo. kad formuojasi vidurinioji klasė, taigi yra tokių pozityvių poslinkių. Jie irgi yra svarbus, rintomenyje tą laikotarpį nuo 10-mečio. Ir aš norėčiau paprašyti pono Belderio šiek tiek pozityviau ir ambicingiau apie tai kalbėti. Ir kažkas anksčiau minėjo mūsų strategiją ir santykius su Kinija. Europos Sąjunga yra 28 valstybės narės, Kinija yra milžinė. Čia transatlantinio transatlantinėme kontekste, ką tai reiškia. Juk tai yra daugiapolis pasaulis, ES turi būti veikėja, mūsų santykiai su JAF yra puikūs ir tai yra gerai, bet reikia taip pat kalbėti ir apie santykius su Kinija. Mes ne, mes turime kalbėti su amerikiečiais ir derinti veiksmus puiku, tas bendradarbiavimas vyksta, tačiau mūsų santykiai su Kinija neturėtų priklausyti nuo mūsų santykių su JAV, neturėtų nuo to priklausyti, tą aš bandau pasakyti. Taigi, vėlgi, pranešimas yra labai svarbus ir šis parlamentas turėtų suteikti jam reikiamą dėmesį. Ačiū. Dėkojame, ponas Boštinaru. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, aš pritariu EPP kolegos Milan Mon išsakytai nuomoniai, nes jeigu pranešimas svarbus, kalbant apie ES strateginius santykius su Kinija, tai pranešimas ir turi būti subalansuotas ir sąžiningas, bet pirmiausia, turi būti pragmatiškas, kalbant apie tai, kaip Europa galėtų sukurti geresnę strategiją Kinijos atžvilgių ir pasinaudoti šiais strategiškai svarbiais santykiais. Ir mano kuklė nuomonė trūksta štai ko. Pirmiausia, aplinkosauga puiku, Kinija be aplinkosaugos turi dar galybę problemų, tačiau aš norėčiau paprašyti pono Belder atsižvelgti į Londono ekonomikos mokyklos Lordo Sterno atliktą tyrimą, labai intelektualus tyrimas, kur jie sako, kad Kinijos pasiekta pažanga aplinkosaugos rytyje yra įspūdinga ir jų rezultatai kur kas nuoseklesni ir daug žadantis. Tai yra Londono ekonomikos mokykla, negalime to ignoruoti. Toliau yra bendra deklaracija. ES ir Kinija pasirašė Briuselėje tą deklaraciją prieš kelias savaitės ir tai pirmąjį kartą Europa ir Kinija imasi bendrų įsipareigojimų prieš klimato kaitos konferenciją Paryžiuje. Kinija pirmąjį kartą pasirašo dėl įsipareigojimų aplinkosaugos rytie, aš manau, kad yra labai aktualu kalbant apie mūsų politiką. Kitas dalykas, Kinija ir Europa išsako norą dirbti, kad vystomo bendradarbiavimo tarptautinė konferencija Adizabeboje būtų sėkminga. Tai irgi svarbu ir Europai siekiant jos pasaulinių tikslų ir tai turime taip pat paminėti. Dabar dėl ES vaidmens, dėl Tartutinio valiutos fondo ir Kinijos sustiprėjęs vaidmuo Tartutinėme valiutos fonde. Nežinau, ar žinote, bet TVF misija Kinijoje dabar numato galimybę iki metų pabaigos į TVF valiutų krepšelį įvesti ir Kinijos valiutą, tai keis e, iš esmės situaciją. Ir reikia tai paminėti pranešime, nes tai labai aktualu. O kalbant apie dvišalį susitarimą, aš manau, kad čia svarbu paminėti ir tai, ko mes norime iš to dvišalio investicinio susitarimo, kokios yra mūsų raudonos linijos, bet taip pat kaip siekti tų dėrybų, kai parlamentas patvirtins savo rezoliuciją dėl, priėmė savo rezoliuciją dėl TTIP, svarbu, kad būtų tiesiami darbai ir nežinau, Kinija gali prisijungti prie TTP, TTPP. Ir mes pranešime tai turime irgi paminėti. turime atspindėti viršūnių steikimo turinį pranešime. Ačiū. Betinį. Ponas Betinį prašome. Ir ateina globali krizė. Pabaigė kalbėtojas. Trumpai kalbėsiu. E, kadangi trūksta laiko, norėčiau pateikti bendro pobūdžio pastabų. E, pritariu kolegoms, kurie jau kalbėjo, todėl norėčiau pateikti tik tai dvi pastabas. Visų pirma, kalbant apie Tibetą, čia esančios nuostatos pernelik švelnios. Man atrodo, kad jas reikėtų performuluoti. Ta pati pasakiau, kai buvo kalbama apie Vietmaną, e, Vietnamą. Toliau kitas dalykas, reikėtų pažiūrėti, kaip per šį pranešimą būtų daromas spaudimas e, Kinijai, kad ji dėtų pastangas ir parodytų, kad e, tikrai siekia e, rinkos ekonomikos. Man atrodo, kad taip kol kas nėra ir mm, viso to pasiekmes mes turėsime, su visu viso to pasiekmėmis turėsime susidurti greitai. Dėkuoju. Pusę minutės prašome kolegai. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Daug kas buvo jau pasakyta. Pranešimas yra trumpas. E, čia nėra pakankamai kalbama apie bendrus iššūkius. E, kolega Bostinaru, e, Mon pasakė pastabas, kuriams aš norėčiau pritarti. Reikia daugiau akcentuoti partn strateginę partnerystę šiame pranešime, ar bent jau strateginius partnerius su Kinija. Uh, Tai yra tas rytis, kur mes privalome dirbti. E, tai, kas vyksta e, Kinijoje. 3,1 e, milijardo žmonių žmogaus teisės ir kiti klausimai yra glaudžiai susiję su mumis. Ir tai, kas vyk, vyksta Kinijoje, turės pasiekmių, teigiamų arba neigiamų ES ir mūsų galimybėms bendradarbiauti. Taigi aš laikausi nuomonės, kad mūsų požiūris turėtų būti keičiamas. Mano nuomonė, Kinija yra strateginis partneris. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ponas Lainen kalba apie tai, kad jis ketina pateikti pakeitimus, kad būtų sušvelnintos tam tikros nuostatos. Palauksime e, tų pakeitimų pasiūlymų ir žiūrėsime, ką bus galima padaryti. E, norėčiau klausti pranešėjo. Ar galima šį pranešimą papildyti? nuostatomis dėl rinkos ekonomikos ir tai, kas yra daroma. E, taip pat galbūt reikėtų kalbėti apie tai, kas vyksta pačios Kinijos viduje, nes juk ir tai yra susiję su bendradarbiavimo strategija. Taigi laikausi nuomonės, kad šis pranešimas turėtų būti papildytas. Ar pranešėjas galėtų tam pritarti? Prašome. Žodis e, ponui Belder. Prašyčiau, kad jūs kalbėtumėt trumpai. Tačiau matau, kad e, ponė Magerinė jau atvyko, todėl prašyčiau, kad tikrai kalbėtumėt e, labai trumpai. Ačiū. Ačiū pirmininkė Jums už pateiktą pasiūlymą. Aš savo pranešime kalbu apie finansus, apie ekonominius dalykus ir sakau, kad jie yra svarbus. Tačiau nekalbu apie tai, ką jūs siūlote, būtent todėl, kad tai jau patenka į INTA e, komiteto kompetenciją. E, kolega Bostinaro e, jau išvyko, tačiau tikrai um, man, mane nustebino tai, ką jis pasakė apie aplinkos būklę Kinijoje. Aš turiu visiškai kitokią informaciją. Taigi, kalbant apie ES ir Kinijos santykius, reikėtų pažiūrėti, ką sako patys kiniečiai apie aplinką. Jie patys kritiškai atsiliepia apie aplinkos situaciją. Taigi, E, toliau dirbsiu su šiuo pranešimu ir lauksiu jūsų pakeitimų pasiūlymų. Dėkoju. Ačiū. Ačiū ponui Belderiui. Linkiu Jums visokiojo pasiekmės. Kitas mūsų posėdis įvyks 31 rūpjūčio ir tikiuosi, kad visi. E, susirinks į kitą posėdį pailsėję. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad lauksiu jūsų pasiūlymų. Dėkuoju.